colleagues, we're about to resume our work. First of all, first and foremost, we welcome warmly, warmly, very warmly so. <laughs> Mėly kolegos, noriu labai šiltai pasveikinti ponę Reding. Šyrit šioje salėje buvo nepaprastai šalta. Nejokauju. Ir dabar jau prakaituojame, nes klimatas šyla šioje salėje. Todėl jei kas nors galėtų ką nors pakeisti, labai prašyčiau šiek tiek pakoreguoti temperatūrą, nereikia taip smarkiai šildyti, turi būti kažkoks vidurys. tarp šalčio ir tos, to karščio, kuris jau dabar tvyro šitoj saliai. Ir man malonu pasveikinti čia komisijos vicepirmininkę Reding. Keisimės nuomonėmis apie Stokholmo programą. Iš ties malonu. užbaiginėti Libe komiteto visų metų darbą ir peržvelgti Stoholmo programą. Tai mums primena, jog Stoholmo programa buvo patvirtinta Švedijos pirmininkavimo metu pažymėti Lisabono sutarties įsigaliojimą. Saugumo, teisingumo ir laisvės erdvė yra ES politikos vienas pagrindinių prioritetų ir mes kaip viena iš institucijų dalyvaujančių įstatymų kūrime svarstome, svarstėme šią programą siekdami užtikrinti, kad visi tikslai, visi reikalingi tikslai būtų patvirtinti, kuriant teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę. Praėjo trys metai nuo Lisabono starties įsigaliojimo ir dabar svarstame susidariusią padėtį. Rengiamės parengtis savos iniciatyvos pranešimą dėl Stoholmo programos vidutinės trukmės peržiūros. Aš pats esu mūsų komiteto pranešėjas šiuo klausimu. Man malonu čia pamatyti, pasveikinti Jūri ir AFKO komiteto narius šiame keitimėsi nuomonėmis. Ir keitimasis nuomonėmis prasidės tada, kai išklausysime ponios Redin pasisakymą. Ponios ir ponai, pirmininkė, noriu padėkoti visiems komitetams, visų komitetų nariams už galimybę papasakoti, ką mes nuveikėme gyvendinėme Lisabonos programą. Programos gerai atrodo, kai jos būna parašytos popieriuje, e, bet jas, apie jas galima daug kalbėti. Tačiau svarbiausia, ir pirmininkas tai pabrėžė, yra užtikrinti, kad programa virstų veiksmais. Ir būtent tai bandžiau ir užtikrinti, kuomet man buvo patikėta atsakomybė už šią sritį. Ar prisimenate pirmasias mūsų diskusijas apie sto, skirtas Stoholmo programai? Tuo metu buvo labai prieštaringų nuomonių. Kai kas mane, kad tai puikia programa, kiti galvojo, kad ji nepakankamai toli nueina. Daugelis mane, kad Stoholmo programa bus priemonė, kuri padės teisingumo erdvę paver, paversti realybę kelio gairių planu link naujo bendradarbiavimo tarp parlamento komisijos ir parlamentas po Lisabono sutarties įsigaliojimo tampa visą teisų įstatymų kuriejų, įstatymų kūrimo institucija. Turiu pasakyti, kad mes tikrai daug nuveikėme, toli nuėjome, uh, kurdami teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, įgyvendiname įvairias problemas, pavyzdžiui, teisingumas augimui, jos nebuvo e, baudžiamoji teisė, pagrindinės teisės, lygybė, nediskriminavimas, visa tai buvo mūsų programos prioritetai ir labai daug pažangos pasiekta. Manau, kad jei dėl visų šių siekių, aš tikiuosi, kad dėl visų šių dalykų mūsų piliečių gyvenimas tampa lengvesnis. Taigi visų pirma, e, veiksminga ir patikima teisingumo sistema. Būtent to iš mūsų prašo žmonės. Bendra Europos pirkimų pardavimų teisė, verslas augimui. Uh, E, kliūčių tarp valstybiniai priekybai mažinimas, galimybė saugiai apsipirkti visose valstybėse narėse vartotojams, e, apimti, plėsis į naujas e, Europos rinkas be milžiniškų kaštų verslui. Visa tai yra projektai mūsų planuose. Ir esu Turiu pastebėti, kad e, de, diskusijos šiais klausimais ir taryboje ir parlamente eina tinkama kryptimi. Vartotojų teisų direktyva, kuomet pradėjau ją nagrinėti, ji buvo kurį laiką įstrigusi. Dabar mes vėl ją svarstome ir ji turėtų pradėti galioti valstybėse narėse nuo 2013 birželio. Visi šie klausimai bus labai svarbus, kalbant apie pre internetinę prekybą. Kitas dalykas um, - orderis dėl sąskaitų išlaikymo. Tai bus tai palengvins e, skolų išieškojimo galimybės. Bruselis vienas - egzekvatūros procedūra. Tai padės sutaupyti lėšų ir laiko vart, verslui ir vartotojams, nes teismo sprendimai paskelbti vienoje valstybėje automatiškai bus pripažinti kitoje. Ir taip pat čia noriu paminėti sienų atverimą ir e, prekybos mažoms vidutinėms įmonėms skatinimą, vartotojams. Naujas nemokumo paketas, prie, pas, pristačiau jį praėjusią savaitę. Jis keičia požiūrį į nemokumą. Jei įmonė bankrutuodavo, tekdavo ją e, tiesiog an, likviduoti ir sumokėti kreditoriams. Dėl to būdavo prarandamos darbo vietos. Naujas nemokumo klausimui skirtas paketas e, ieško galimybių gyvybingam verslui suteikti antrą šansą, išsaugoti darbo vietas. Moteris įmonių valdybose, valdymo struktūrose. Tai susijęs su augimu. Pastebėjome, kad moteris, kurios, atsiprašau, įmonės, kuriuose tarp vadovių, vadovų yra moterų, e, pasiekia gerių finansinių rezultatų. Taip pat tai susijęs su įgūdžių stygiumi Europoje. Nebegalime savo leisti ir toliau nebepanaudoti moterų įgūdžių ir sugebėjimų. Ir galiausiai visapusiška duomenų apsaugos sistemos reformos. Reforma. Ta reforma yra dvipusė. Siekime užtikrinti, geriau užtikrinti asmenų teisės e, teisę į asmens duomenų neliečiamumą. Kita vertus, norime atsiverti rinkoms. Čia kalbu apie įmonės. Ir įmonės vietoj 27 nevienodų skirtingų sistemų galės taikyti vieningas taisyklių rinkinį. Tai nu, nuims didelę naštą nuo įmonių pečių ir užtikrins didesnę asmenų apsaugą. Du pasiūlymai, kurie buvo svarstyti šiame parlamente porą kartų turime dar juos patikslinti. Tačiau turiu pasakyti, kad bendrai yra tam įsipareigojimas ir šio, šie pasiūlymai vertinami pozityviai, darbas vyksta sklandžiai ir Airija, kuri perims pirmininkavimą, jau yra pareiškusi, kad ši tema bus viena iš jos pirmininkavimo prioritetų per atinantį pusmetį. Šeimos teisė. klausimas, kurio iki šiol nesame nagrinėję, nes tai buvo subsidiarumo sričiai priskiriamas klausimas. Tačiau dabar labai neblogai pažengėme, rengdami naujas taisyklės dėl skirybų ir gyvenimo skyriumi. Buvo pasitelkta pagilinta bendradarbiavimo procedūra pirmą kartą ES istorijoje. Ir dabar poros galės nuspręsti, kurios šalies įstatymai e, taikys, bus taikomi jų e, skiryboms ar gyvenimui skyrim. Tai yra, yra parengtas teisės pasiūlymų paketas šio klausimu. Toliau, bešališkas, sąžiningas teismo užtikrinimas visoje Europos Sąjungoje. Minimalios, minimalus reikalavimai, minimalios taisyklės, uh, dalykų normos, kurios turi būti užtikrinamos visiems piliečiams. Kad ir kur žmonės keliautų, jie turi teisę į minimales teisės, kad ir kas beivyktų. Kalbu apie procesinės teisės. E, patvirtiname direktyvą dėl vertimo žodžiu ir vertimo raštu teisės į informaciją. E, teisminėme procese turime užtikrinti visas šias svarbes teisės, taip pat teisę į advokatą. Ir draugės su jumis aš tikrai didžiuojusiu tuo, kad mes ne tik išnagrinėjome baudžiamosios e, teisenos procesus, bet mes ne, bandome daugiausia dėmesio ir apsaugos suteikti aukoms. Buvo patvirtinta aukų direktyva. Tai buvo tikras proveržis. Buvo primtas sprendimas dėl e, baudžiamosios apsaugos orderio, rengiamas pasiūlymas dėl kito orderio, draugės su direktyva dėl e, baudžiamosios teisės apsaugos priemonių, apsaugos nuo smurto iš artimų asmenų, tai daugiausia taikytina moteriams. Nebejoju, kad jūs norite kuo greičiau baigti dėrybas dėl šių dokumentų ir ne, noriu jūs patikinti, kad mes jūs visiškai palaikysime. Kai kalbame apie moteris, jų apsaugą, turime kalbėti ir apie vaikus. Tai visada buvo svarbi mūsų prioritetu. Direktyva skirta aukoms numato ypatingas apsaugos, vaikų apsaugos priemonės. Ji buvo patvirtinta lapkričio 2011, kal, 2011 lapkričio mėnesį kalbu apie direktyvą dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo. Nepamirškime ES darbo tvarkės skirtos vaikams, kuri buvo vykdoma prieš metus metus buvo ypač akcentuojama Junktinių tautų vaiko teisų konvencija ir ten įtvirtintos vaiko teisės. Mes e, ne tik deklaruojame visas šias teisės, bet ir siūlome teisės aktus, e, teisės projektų iniciatyvos turi atitikti pagrindinės teisės. Ir tai yra pagrindinis principas, kuriuo, remdam, kuriuo remiantis Europoje rengiami teisės aktai. 2010 m. spalio mėnesį buvo pakrinta strategija dėl veiksmingo hartijos įgyvendinimo. Ir beje, šią savaitę apie tai daug kalbėjome, svarstydami ponios Lašikovos Benovos pranešimą šią temą. Strategijoje numatytos priemonės, kaip užtikrinti geresnį hartijos įgyvendinimą. Pavyzdžiui, E, tikrinant ar gyvendinamos hartijos nuostatos parengtas svarbiausių punktų sąrašas, kurį komisijoje naudojame tikrindami horizontalų jį gyvendinimą. Ir šis punktų sąrašas dabar pasitelkiamas ir vertinant kom, tarybos pateiktus pakeitimus mūsų tekstui. Ne, nepamirškime metinę Hartijos gyvendinimo ataskaitą, kuri dabar paskelbta jau antrą kartą. Perinu prie kitos skyriaus, kur rengiu, kur dirbu draugę su kolegomis. E, priemonės skirtos kovoti su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais. Čia noriu pakalbėti apie bankininkams skirtą teisės aktą dėl uh, piknaudžiavimo rinką prevencijos ir e, turimos e, opios informacijos panaudojimo, kovos su sukčiavimais direktyva. Siekiame suderinti valstybėse narėse galiojančias nuostatas dėl kovos su sukčiavimais. Mūsų pasiūlyme numatytos minimalios sankcijos, kurios turėtų atgrasyti sukčius. Ir Netrukus dar turėtų pasirodyti pranešimas ir ataskaita dėl nesažiningos prekybos metodų. Tai bus direktyva dėl nesažiningos prekybos metodų. Ji turėtų jums būti pristatyta kitais metais. Jie siekiama sustiprinti įgyvendinimą tokiuose sritise kaip transportas, vidaus rinka. Taip pat rengėme civilinės teisės dokumentų Pavyzdžiui, siekiame užtikrinti visas teisės asmenims norintiems gyvendinti savo teisę į judumą. Toliau direktyva dėl kelionės. Siūlysime tam tikrus pakeitimus rinkoje Nes kai pirmą kartą pristatėme šią direktyvą, dar nebuvo pigių avialinijų, e, skrydžių rezervavimas internetu taip pat ne, neegzistavo, todėl mums tenka atitinkamai koreguoti teisės aktus, kad prisitaikytume prie rinkos pokyčių ir prie vartotojų įpročių. Nebejoju, pirmininkė, kad netrukus galėsime įsirašti dar keletą pasiekimų į šį sąrašą, nes parlamentas ir taryba derasi ir sprendžia e, skirybų, su skirybomis siejamis nusavybės klausimus, taip pat e, tos atvejus, kai asmenys, šis asmenys užvyksta už es ribų. Taip pat pastebime, kad kai kurios valstybės narės išgyvena sudėtingą laikotarpį ir akcentuojame kaip, kokia svarbi tokiu laikotarpiu yra tinkamai veikianti civilinės ir komercinės teisės sistema. Nes kitaip, jeigu nebus stabilios sistemos, stabilo, stabilios teisinės aplinkos, nepritrauksime investuotojų. Ir vieną kartą plenarinėme posėdėje vyko sudėtinga diskusija šiuo klausimu. Ir dabar E, esame įtraukę sieki renkti pasiekimų lentelės teisingumo srityje apie visas valstybės, ne tik tas, kurios išgyvena ekonominių sunkumų, kad būtų galima labai kruopšiai ir nuodugniai vertinti teisingumo sistemos veikimą Ir svarbiausias veiksnys vertinant bus bešališkai veikianti teisingumo sistema, taip pat tai, kaip teismam sekasi susikaup, susidoroti su susikaupusiu bylų kiekiu. Lapkričio 27-ąją pristačiau komunikatą dėl klaidinančių, e, klaidinančios reklamos. Kad užtikrintume šios direktyvos įgyvendinimą tarp valstybinių mastų, ypač akcentuoti verslo e, e, įmonių bendravimą. Kaip žinote, įmonių, e, įmonių registras, iš jūsų, tai buvo skandalas, daugelis iš jūsų rašėte raštus apie tai ir numatoma šią direktyvą peržiūrėti 2013. Taip pat galiu pasakyti, kad e, Europos prokuroro tarnyba turėtų atsirasti, nes 2013 teiksiu pasiūlymą šiuo klausimu. Ši tarnyba um, teiks pasiūlymus, kaip kovoti su, su nusikaltimais kenkiančiais ES finansiniams interesams. Ir žinoma, čia reikėtų nepamiršti, jog reikia stiprinti Eurojustą, e, kad būtų galima efektyviau kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu ir kad valstybėm narėm būtų padedama e, kasdieninėme darbe. Ir sieksime užtikrinti, kad parlamentas turėtų visas galimybės tinkamai e, vertinti Eurojusto veiklą ir dalyvauti, kuriant minėtą prokuratūros tarnybą, kalbant apie procedūrinės teisės, žinoma, nu, esame pusiaukelėje, dar e, ne, ne kelio pabaiga, e, reikia spręsti klausimą susijusiu su nus, nus, nekaltumo prezumciją. Minėjau e, aukų e, paketą, reikės spręsti klausimą su teisinė pagalba, visa tai bus sutraukta į vieną e, paketą ir jums pateiksime visą tai 13 metų antrą pusmetę. Visi žinome, kad vienas iš tarpusavio pasitikėjimo elementų, be ko tarpusavio pripažinimo e, negali būti e, ir be ko negalima e, dirbti teisingumo srityje. Tai yra sulaikymo klausimas. Norime skatinti ir padėti socialiniai reabilitacijai, siekiam užtikrinti, kad du pagrindų sprendimai dėl sulaikymo būtų tinkamai gyvendinami valstybių narių iki 14 pabaigos. Žinote, kad e, kai kalbama apie pagrindų sprendimus, komisija negali tiesiog įkištis, e, nei, nei parlamentas tą gali daryti, nei Europos teisingumo teismas, kadangi tai yra dokumentai patvirtinti iki Lisabonos sutarties, vis dėlto svarbu, kad sulaikymo teisinė bazė būtų gyventa. Jeigu to nebus, tai sulauksime e, didelio pasipriešinimo iš kai kurių teisingumo sistemų e, ir bus bandama išsiųsti e, asmenis. Toliau prisijungimas prie ŽTK, tai būtinas tiekiant užtikrinti visiško nuoseklumo Europos sistemoje skirtoje pagrindinių teisų apsaugai. Čia darbą baigė baigiame. Taryba nagrinėja detalės, viena kita valstybių narių kelia problemų, tačiau iš tiesų svarbu, kad pažanga būtų greita, siekiant kuo greičiau prisijungti prie šitos konvencijos. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, jog mūsų e, parengiamasis e, darbas Europos pilietybės e, metams vyksta visa sparta. Europos parlamentas labai prisidėjo prie mūsų iki šiol vykdytos veiklos, pavyzdžiui, susitikimai savivaldybėje ir tikiuosi, kad tais metais Europos parlamento nariai e, dalyvaus susitikimuose su visuomenė ir įsiklausys į tai, ką turi pasakyti Europos piliečiai. Tad tiek pirmininkė čia labai trumpai apibendrinau daugybę veiksmų, kuriuos vykdome, e, dirbame labai sparčiai, tikiuosi efektyviai ir aišku, to negalėtumėm padaryti, jeigu parlamentas netliktų savo darbo dalies, o parlamentas savo darbą atliko. Tada ačiū Jums visiems, bet e, labiausiai ačiū pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. kurie labai prisidėjo prie to, kad toliau būtų stiprinama teisingumo erdvė. Ačiū vicepirmininkiai Reding už pristatytos poslinkius. Stokholmo programa gimė įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Štai toks sutapimas ir tai buvo uh, uh, kritinis elementas uh, E, konstitucinių poslinkių, kurie įvyko e, įsigaliojus pačiai Lisabono sutarčiai. Tad e, teisingumo, laisvės saugumo ir dvies pobūdis pats pasivaidė. Šiandien lygiai uh, trys metai praėjo nuo to laiko ir turime pripažinti iniciatyvas, kurių įmasi uh, komisija. Uh, ir padaryta nemažai pažangos klausimais, kurie rūpi mums, kurie e, artimi Libė komiteto širdžiai, tai yra procedūrinių teisų paketas, kaip kad ir yra su domino apsaugos paketu, su visom e, iniciatyvom Pirmiausia, prieš sutikdama žodį norintiems pasakyti nariams, norėčiau pats uh, tarti uh, žodį, kaip pranešės atsakingas už uh, laikotarpio vidurio uh, peržiūrą. Ir norėčiau akcentuoti, jog laiko terminai labai svarbus čia būtų. Uh, kadangi praktiškai baigėsi 12-ieji, toje prasidės 13-ieji ir tai bus iš esmės e, paskutiniai ištisi e, metai šitos kadencijos parlamento darbe, tad turime glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, geriau negu bet kada, jeigu norime, kad būtų rezultatai. Ir jeigu tų rezultatų nebus 13-aisiais, tai labai mažai, kad darbo galėsime baigti iki kadencijos pabaigos. Ir 14-ųjų pirmaisiais mėnesiais e, greičiausiai vėl vyks e, rinkimų e, kampanija bus rengiamasi rinkimams, tad turėtumėm nepamiršti laiko terminų ir Todėl e, vertinu tai, jog jūs e, paminėjote ir e, generalinę prokuratūrą šitos tarnybos sukūrimą, nes tai yra būtina uh, E, siekiant kovoti su nusikalstamumu, tai atitinka 83 straipsnio e, dvasę, e, kai kalba eina apie tarp valstybinius nusi, nusikaltimus. Štai atitinka ir 86 straipsnį. Ten yra numatyti pagrindai kuriais turėtumėm remtis, kurdami naują instituciją. Tai bus vadinama Europos prokuratūra bus remiamasi iki šiol Eurojus įgyta patirtim. Tad e, remiantis tuo labai svarbu, jog kalbėtumėm apie esmę pažeidimų, kalbame apie e, pagrindinės teisės, tai jau nėra tik tai sėkiamybė, jos turi tokią e, pačią vertę kaip ir steigimo sutartis, kaip pati Lisabono sutartis. Ir būtent taip turėtumėm vertinti Europos pagrindinių teisių hartiją. Taigi kalba eina apie teisės viršenybę, apie pagrindinių teisių įtvirtinimą, tad e, šitą jūsų iniciatyvą pasiūlymą vertiname uh, kaip e, suvestinė visų e, darbų ir kalbant apie teisės viršienybę, tai yra svarbus signalas. Vis dėlto nepamirškime, jog svarbu. Svarbu, kad Europos parlamento nacionalinių e, parlamentų darbai būtų atitinkamai vertinami. Europos parlamentas atstovauja 500, 500 milijonų piliečių. Uh, parlamentas atstovauja europiniai e, e, erdviai, europiniai e, atsakomybei ir aišku, svarbiausia yra atskaitingumo principas šitai, šitai erdviai. Tai aišku yra europinės klausimas, bet ir valstybės narės yra, kiekviena turi nacionalinį parlamentą, kiekvieną reikia gerbti. Uh, kalbant apie savitarpio papildomumą, kalbant apie ankstyvą um, įspėjimą, kalbant apie teisėkuros uh, kompetenciją nacionalinių parlamentų, jautriais klausimais, kaip, kaip pavyzdžiui, šeimos teisė, um, baudžiamoji teisė ir turime stiprinti norą bendradarbiauti, tai daryti efektyviau. Žinoma, kai kalbame apie Europinę teisę, Europos parlamentas e, privalo siekti vis aukščiau. Turime stengtis e, būti matomi neturėtumėm pamiršti, jog turime manevro e, laisvę, turime tarvę užpildyti turiniu. Tačiau 13 e, metais bus nauja galimybė bendradarbiauti, vyks e, tarp parlamentinė konferencija Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Ir čia neturėtume pamiršti visos situacijos susijusios su Lisabono sutartim, e, pagrindiniam teisėm. Mes labai reiklus esame, kai valstybės beldžiasi į ES duris mes esam reiklus, kai kalba eina apie vadinamosius Kopenhagos e, kriterijus, e, e, teisės viršenybę, pagrindinės teisės, lygiai tokie pat reiklus turėtume būti ir valstybėm narėm kai jau jos tampa tokiomis, tad tas principas neturėtų prarasti efektyvumo, kai valstybės tampa visą teisę ES narėm, principas turėtų būti išlikti toks pat, kaip ir tuo metu, kai jos tik tai beldėsi į ES e, duris, bandydamos įstoti į šitą klubą. Iš tiesų principas neturėtų nuvertėti praėjus keliom dienom sausio pabaigoje ketinu uh, pateikti e, Libė komiteto vardu e, pirmąjį pranešimo projektą dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros. O dabar žodis nariams. Pirm... Nematijo, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Reding už tai, kad atėjo pas mus į posėdį, šį, šį, šią paskutinę komiteto posėdžio popietę. Jūs džiaugiatės pasiekimais įgyvendinant Stoholmo programą. Klausantis jūsų, ponė, ir ap, klausantis to išvadinto pasiūlymų sąrašo, kuriuos patikė komisija, tikrai galime suvokti, kiek mes daug pasiekėme teisingumo kūrimo, pagrindinių teisių, užtikrinimo sitėje ir ta, tos buvusios spragos tikrai sparčiai užpildomos ir parlamentas bei taryba padirbėjo, atliko sa, joms tenkantį darbą. Tačiau dar reikia nemažai ką nuveikti. Noriu paklausti, kaip bus su su teis, teismų srities teisės aktais, pavyzdžiui, e, direktyva dėl advokatų. Jos dar nėra ir kada jūs ketinate pateikti pasiūlymą dėl šios direktyvos. Taip pat e, direktyva dėl ver, teisės įvertimo žodžiu. Dažnai konstatuojame, kad daugelį valstybių narių trūksta lėšų, e, kad tas, ta teisė įvertėja teismo procese būtų veiksmingai užtikrint, užtikrinta. Jūs tikriausiai žinote Belgijoje atvejį, kuomet Brazilas buvo sulaikytas su keturiais kilogramais kokaino, nebuvo įmanoma surasti vertėjo, kuris verstų iš, iš portugalų kalbos. Tai e, na, keista, nes Belgijoje yra nemažai vertėjų žodžių. Taigi, nėra, e, kadangi ne, nepavyko surasti vertėjo, Brazilas buvo paleistas. Uh, Ir reikia rasti priemonių, kaip išspręsti lėšų trūkumą, nes lėšų trūksta daugeliu valstybių, būtent tokiems tikslams. Norėčiau pakalbėti apie korupciją. Jūs žinote, kad kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, nepakankamai smerkiama korupcija, nepakankamai yra smerk... visuomenės nuomonė nepakankamai yra negatyvi. Ar nereiktų įvesti kažkokios tai perspėjimo sistemos valstybėms narėms, kad jos atidžiau stebėtų save? Taip pat Europos prokuroro tarnyba ji turėtų atsirasti kiek įmanoma greičiau ir kaip Jūs manote, kokia bus tos tarnybos e, kompetencijų sritis, ar tik tai ES finansiniai interesai, aišku, organizuotas nusikalstamumas be abejo, ar yra ir kitų kompetencijų numatoma tai tarnybai. O dabar leisiu kitiems kolegams žodį klausimus, tikriausiai jie turės kitų klausimų. Pone Fajon, žodis jums. Predsedujoči, hvala gospej komisarki, da ste si bom počakala za prevod. Ja, ja. <laughs> I will speak Slovenian because we have interpretations. Ačiū kalbėsiu sloveniškai, nes yra vertimas iš mano kalbos. Pone komisijos vicepirmininkė, ačiū už tai, kad atėjote pas mus į posėdį šiandien po pietų, nors, kaip matote, mūsų čia netiek jau daug likė. Taip pat noriu padėkoti už išsame ataskaitą ir už visą nuveiktą darbą. Norėčiau pakalbėti apie tai, ką laikau svarbiu dalyku, kalbant apie E, subalansuotą teisingumo sistemą. Europos parlamente neseniai kalbėjome apie svarsime Helen Flotr pranešimą. Nieko naujo ten nebuvo pasakyta. Tiesiog konstatavome, kad vis dar pažeidinėjamos žmogaus teisės ir Europoje. Ir mes kreipėmės į, į Europos e, e, sąjungos atitinkamas institucijas, čia kalbu apie CŽV veiklą Europos sąjungoje, reikalaudamas, kad valstybės narės prisijimtų atsakomybę už tai, kas buvo padaryta, nes negalime leisti, kad nebūtų paisoma žmogaus teisių e, mūsų teritorijoje, nežiūrėti, tai, kad mes reikalavome, kad kitos teisės valstybės e, tas teisės gerbtų. E, Teisingumo teismas paskelbė sprendimą, kuriame e, Makedonijos klausimų, Makedonijos atveju ir konstatuoja, kad kai kurios priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo veiksmingos mane tikrai e, n, nuliūdino Europos komisijos sprendimas, nes ji nesureagavo Europos parlamento rezoliuciją. Mes parengėme visą eilę pranešimų, taip pat e, pasiremėme tarptautinių organizacijų parengtais dokumentais, nevyriausybinio organizacijų uh, ataskaitomis jos parengė nemažai analitinių dokumentų. Noriu paklausti, ar komisija rengėsi skirti tam dėmesio ir sureaguoti į mūsų prašymus ir reikalavimus. Tačiau ponas Daf. Uh, Pirmininkė, laba diena, laba diena komisarė. Man tikrai labai džiugu, kad komisija žada stiprinti prokurorų įgaliojimus ir pateikti atitinkamų e, pasiūlymų dėl kovos su finansiniais nusikaltimais. Ar galėtumėte pasakyti, ar jau pradėta e, dėl to tarti su Junknės karalystės vyriausybė, ar buvo pradėta kalbėti apie jų norą dalyvauti ar nedalyvauti šio pasiūlymo svarstymą. O dabar šiek tiek platesnė prasme. Ar galėtumėte pasakyti? Ar galėtumėte paaiškinti, kaip sudėtinga. Mhm kaip, kokiu žingsniu žengia Junktinė karalystė pasitraukdama iš tam tikrų e, nuostatų įgyvendinimo vidaus reikalų srityje. Ir ar praktiškai šitas pasitraukimas komisijai e, sukelia problemų. Ir susijęs klausimas ar pastaba, kad nėra per anksti pradėti galvoti apie ateinantį sutarčių e, peržiūros laikotarpį, kuris prasidės jau pavasarį. Pirmininkas Barozo žadėjo 2014 m. pavasarį pateikti komisijos pasiūlymus. Mano nuomonė, tai tokia data yra per vėla, nes jeigu norime turėti įtakos Europos parlamento rinkimams, tikrai būtų naudinga, kad komisija šios, šį klausimą pradėtų spręsti kitų metų rudenį taigi 2013-aisiais. Ar galėtumėte? Ar galėtumėte mm, pasakyti, ar mm, dirbant su Stoholmo programa jums nekilo kokių nors minčių, kaip galima būtų šiek tiek pakeisti ar praplėsti komisijos įtek, e, įgaliojimus arba mm, gal pakeisti ES ir valstybių narių kompetencijų ribas. Gal tai galėtų būti jūsų darbo dalis, mm, rūpinantis šitą svarbę politikos sritimi. Ačiū, ponia Kandini. Ačiū pirmininkė. Turiu du klausimus. Sargentinės, prašau. Komisarė Reding sakėte, kad 2013 metų viduryje jūs pateiksite platesnį pasiūlymą, atrodo vadinate tai paketu, susijusiu su teisinė pagalba. Tai yra gera naujiena, nemaniau, kad galima to tikėtis, bet gal galėtumėte plačiau paaiškinti, kodėl kalbate apie paketą, tai nes yra teisėjų kūros pasiūlymų. Mes apie teisinę pagalbą kalbėję esame ir anksčiau, bet jeigu norime skatinti bendradarbiavimą teisinėje srityje ES, tikrai negalime, neišsiversime be tinkamos teisinės pagalbos. Pavyzdžiui, vyksta debatai dėl teisės į advokatą, dėl e, arešto orderio, dėl tyrimų orderio. Taigi be teisinės pagalbos visose valstybėse šalyse tikrai neužtikrintume, kad piliečiai galėtų e, ginti savo teisės. Taigi prašau šiek tiek plačiau pakalbėti apie teisinę pagalbą ir šį paketą. Antras klausimas. Pritą savaitę Strasbūrė mes diskutavome apie žmogaus teisės Europos Sąjungoje. Ir jūs vėl kalbėjote apie teis, teisingumo e, bendrai bendra kolegija, galime taip pasakyti, tai labai įdomi mintis, bet norėčiau paklausti, kada mes galėtume tikėtis e, konkretesnio pasiūlymo ir kada tai būtų galima tikėtis, kad jis bus įgyvendinta. Manau, kad tai yra įrankis, kuris būtų labai naudingas pagaliau aktyviai kovoti už žmogaus teisės ES ir kaip kolega sakė, tam, kad galėtumėm kitoms valstybėms priekaištauti dėl žmogaus teisų, mes patys turime labai rimtai žiūrėti į pagrindinės teisės ir įvardinti, o gal net sugėdinti tas valstybės narės, kurios nesilaiko mūsų pasirašytų sutarčių susijusių dėl pagrindinių teisų. Taigi gal galėtumėte e, apie tai pakalbėti plačiau. Kirchhop. Pirmininkė, norėčiau padėkoti komisariai už labai aišku ir išsamų sąrašą visų pasiekimų. Ir sveikinu ir komisarį ir jos bendradarbius už atliktą sunkų darbą. Man Nerima kelia vienas dalykas, tikriausiai tai susiję ir su tuo, kad darbo yra labai daug, didelė dalis darbų yra atliekama, bet iš tikrųjų parlamentas ir pati komisija, kuo toliau, tuo labiau e, stebėdama valstybės narės e, reikalauja, kad būtų padaryta daugiau, kad būtų daugiau prioritetų keliama ir klausimų keliama. Taigi, norėčiau pirmiausiai E, sutelkti dėmesį į pasiekimų įvertinimo sistemą. Komisarė kalbėjo apie pasiekimų, teisingumo pasiekimų lentelę ir aš kalbu panašiai kaip ir panės Argentinį, bet norėčiau sužinoti parametrus ar kriterijus, kurie bus naudojami e, vertinant e, tuos, kurie bus toje lentelėje įvardinti kiekvienu konkrečiu atveju, nes mes kaip politikai galime subjektyviai vertinti ir čia taptų to, ir čia galėtų būti tam tikras talentų šau, galėtumėm įvardinti savo kriterijus, kas kaip mano, kas yra veiksmingo, kas ne. Taigi norėčiau sužinoti daugiau apie patį procesą ir truputėlį plačiau, kaip mes vertinsime tai, ką jau atlikome. Uh, Prieš keletą metų aš pats ruošiau pranešimą dėl bendrų tyrimų komandų. Aš pasisakau už papildomą bendradarbiavimą. Manau, kad labai svarbu, kad teisėjai sauga bendradarbiautų ir tikrai sėkmingai, sėkmingų bendradarbiavimo pavyzdžių yra nemažai. Bet Aš netgi dirbdamas su bendradarbiavimo komandomis nelabai ne galiu įve, įvardinti, įvertinti, ar jie tikrai tinkamai bendradarbiauja. Ir galų gale dar paskutinė sritis, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai būtų interneto plėtros sritis. Visą dieną galima būtų kalbėti apie kibernetinį nusikaltimus ir apie tą netinkamą interneto naudojimą, ypač vaikų išnaudojimą per internetą ir visą kitą nusikalstamumą, kuris su tuo yra susijęs. Ar komisija žada visus šias problemas kaip nors apjungti aiškioje interneto politikoje? Kaip e, galėtumėm reglamentuoti šios klausimus, ar kaip galima būtų e, įpareigoti internetinių paslaugų tiekėjus e, imtis tam tikrų veiksmų, nes kol kas dabar e, vyrauja gana neigiamas požiūris ir labai sunku apsaugoti vaikus ar netgi ne tik vaikus nuo neigiamo po, interneto poveikio. E, Pane Jaroka, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, dėkoju už E, išsame ataskaitą. E, džiaugiamės darbu 2012-aisiais ir tikimės toliau bendradarbiauti su jumis. Du klausimus turiu. Mm, pirmiausia, dėl teisinių iniciatyvų. Mus labai domina jūsų požiūris į tai, kaip. Dėl dėl e, migrantų direktyvos ir ką Jūs manote apie vyriausybės, kurios sankcijas surašo ant popieriaus, bet e, iš tiesų nieko nedaro. Ir dar 13 metais, 13 metai bus labai svarbus metai Romų integracijos strategijai, tai kiek komisija yra pasiruošusi ir, ir kiek galės. E, kritiškai e, reaguoti, ypač tais atvejais, jeigu kils kokių nors antidiskriminacinių problemų. Ačiū, ponia Romero. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Reding. Tikrai nekyla bejonių dėl jūsų sugebėjimo dirbti tikrai teisingumo komisarė pateikė labai daug projektų ir turime jai būti dėkingi už tą sugebėjimą dirbti. Turiu keletą klausimų ir pastabų. Pirmiausiai, kada yra numatyta pateikti pasiūlymą e, dėl nemokamos e, teisinės pagalbos. Būtent direktyva tai turėtų būti. Jūs kalbėjote apie pažeidžiamus e, žmonės iš tikrųjų. Viena iš svarbiausių pažydžiamumo sričių yra ne, neturėti prieigos prie teisingumo dėl to, kad neturi žmogus lėšų. Norėjau pasakyti, kad jeigu dabar nebus pateiktas direktyvos projektas, būtų labai gaila, kad būtent dėl nemokamos teisinės pagalbos nebūtų, e, šitas rytis nebūtų e, reglamentuojama dėl teisės į advokatą. Nežinau, ar čia bus baigtas šitas dokumentas, aš pati su pranešė. Pagal e, žmogus teisų konvencijų šeštą straipsnį e, teismas yra teis, laikomas teisingų teismų tada, kada žmogus net ir neturintis lėšų gali turėti prieigą prie nemokamo mm, e, teismo proceso. Tai jeigu šito svarbus klausimo neišspręsime, tai paketas nebus pilna vertis. Ir kai kalbame apie Stoholmo proceso peržiūrą, e, apie gairias, kuriuose buvo visą tai numatyta, mes e, įveikėme labai daug problemų, bet tech, ir techninės problemas net išsprendėme, bet šitas konkretus punktas kelia problemų tik tai dėl ekonominių priežasčių. Galime sakyti, kad e, sukūrėme procesinių teismo, teismo teisės dokumentą turtingiesiems, o neturtingieji taip ir neturi jokių teisių. Taigi, manau, čia yra viena iš svarbiausių temų, dėl kurios tikrai reikia pasistengti, kad teismo proceso garantijų paketas būtų pilnavertis. Ir antras dalykas. E, panašiai kaip e, buvo kalbėta apie nusik... kovą su Rusijos nusikalstamumu ir Europos prokuratūros institutą. Yra labai didelė problema su rimtais nusikaltimais kai kurios direktyvos, pažiūrėjau, Eurodak arba e, keleivių duomenys. Yra, žodžiu, daug dokumentų, bet nėra bendros harmonizuotos teisinės bazės ir todėl kyla labai daug problemų. Ir kai kalbame apie organizuotų nusikalstamumą, mes visgi turime e, remtis Palermo konvenciją, nes tik jungtinės tautos yra apibrėžusios. E, organizuoto nusikalstamumo. ES nėra nei organizuoto nusikalstamumo, nei rimtų nusikaltimų apibrėžusi. Taigi reikia dirbti, kad turėtumėm tą tinkamą bazę, kad galėtume žengti į priekį šios svarbioje srityje. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie e, domenų apsaugos direktyvą. Reglamentas tikrai yra ruošiamas gan greičiau negu direktyva, bet direktyva yra pagrindas, pagal kurį paskui

kuriamas visas bendras duomenų apsaugos procesas. Dabar kalbame ne apie apsaugą, o apie neapsaugą, nes susidaro tokios situacijos, kad kai e, to reikalauja policijos ar teismų bendradarbiavimo e, nuostatos, mes žmonės nesame apsaugoti nuo blog, neteisingo elgesio su mūsų asmens duomenimis. Taigi norėčiau, kad šitą direktyvą kuo greičiau atsirastų ant darbo stalo, stalo nes Kipras mums pranešė, kad taryba norėtų, kad dokumentas būtų svarstomas kuo greičiau. Taigi ir direktyva turi būti svarstoma taip pat greitai kaip reglamentas, nes negalima svarstyti e, sankcijų ir bendradarbiavimo, nesvarstant domenų apsaugos. Ir paskutinis dalykas. Atsiprašau, pirmininkė, e, dar minutę dėl finansinių nusikaltimų. Jūs daug kovojate su ekonominiais nusikaltimais, su sukčiavimu ir taip toliau. Todėl norėčiau paklausti, o kaip mokestiniai rojai? Galime įvairiausių priemonių įvesti. Kalbame apie, apie investuotojų saugumą, bet nekalbame apie pajamų saugumą. E, nėra pakankamai skaidrumo, kol nekalbėsime apie tai. E, neišsemsime finansinių nusikaltimų plotmės. Ta tema yra labai labai labai sudėtinga. Pirmininkas, ačiū, dar daug narių nori paklausti ir čia nėra vienintelis mūsų darbo atvarkės klausimas, bet to ir poniai Redink, poniai Redink reikia suteikti pakankamai laiko, kad galėtų atsakyti visus klausimus, todėl prašyčiau neišsiplėsti, kad tikrai spėtumėm viską paklausti ir neispėtų atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad reikėtų įtikinti 2014 metais piliečius pasinaudoti savo balsu, galimybę keisti, sustiprinti Europą ir e, užtikrinti, kad visi pozityviai bandytų užsitikrinti savo e, teisės e, šiuo klausimu, kad ir kokia būtų jų kilmė, taip pat, kad ir kokios plėtybės jie būtų. Taip pat. E, komisija kaip sutarčių sergėtoja turėtų užtikrinti piliečius nuo e, populistinių, rasistinių judėjimų ir nepamiršti valstybėms priminti, kad joms tenka įsipareigojimų šiuose tie, kuriuos privalo įgyvendinti. Ir čia noriu pakalbėti apie Romų integracijos strategiją. Tai labai labai svarbus klausimas Ir būtent užtikrindami Romų teisės galime pademonstruoti visiems, kad ta labiausiai diskriminuojama grupė žmonių taip pat turi savo teisės ir kad ES yra veiksminga ir gali, kaip jūs sakėte, e, kažką nuveikti, ypač tais atvejais, kai valstybės narės nevykdo savo įsipareigojimų. Taip pat reikia e, sustiprinti Romų įtraukties strategijos įgyvendinimo uh, stebėsenos mechanizmą. Ir kaip mano kolega sakė, kolegė jau kalbėjo, noriu paklausti apie CŽV. Ar jūs e, plenarnėme posėdėje apie tai atsakinėjote, tačiau tuo metu jūs nežinojote E, koks, kokie bus balsavimo rezultatai. Tame pranešime yra daugybė konkrečių, tikslių rekomendacijų ir aš nečiau žinoti, ar tos rekomendacijos būtų įgyvendintos. Europos parlamentas yra investavęs labai daug energijos uh, 2007 taip pat šiais metais, kad Europos institucijos prisimtų ir vykdytų joms tenkančius įsipareigojimus. Jūs, Europos komisija, galite padėti paragindama, paragindami tas valstybės narės, kurios vėluoja, neskuba. Taip pat e, yra e, e, bylos prieš Rumuniją, Lenkiją ir Lietuvą. Tas pats vyksta su Makedonija ten Makedonija e, atveju paskelbta, kad e, asmenys buvo kankinami ten be jokių e, be jokio teismo proceso taip pat buvo ir nuteisti, nuse, nuteisiami. Reikia išbristi iš šios istorijos pozityviai, konkrečiai pasiūlant konkrečius dalykus pareikalaujant, kad valstybės prisimtų savo atsakomybę, išverčiant tekstus tų tyrimų. Ir jūs taip galite pasiduoti savo e, teisėkros iniciatyvos teisę. Tai ypač Man atrodo svarbu, kad užtikrintume pasitikėjimą, kad kitose Europos parlamento reikimėse 2014 metais mes, atrodyt, mes turėtumėme savo reputaciją. Gracias, señor presidente. Ante todo quería agradecer a... Pone Jimenez Basiril. Ačiū, dėkoju taip pat ir komisariai už tokį samų pristatymą ir nenoriu praleisti progos, e, nepadėkojus ir nepasveikinus už tokį atkaklų darbą ir už tai, kad jinai stengiasi kovoti už aukų e, orumą, aukų nusikaltimų aukų e, E, dokumentas, paketas tapo tikrovė ir iš tikrųjų mane kreipėsi labai daug nevyriausybinio organizacijų ir jie tikrai e, džiaugiasi, kad dabar palengvėjo e, teisų gyvenimas, kai tampi nu, nusikaltimo auka ir negyveni savo šalyje. Iš tikrųjų tikrai lab, labai reikalinga ši direktyva, tačiau ši direktyva turi tapti ir tikrovę, turi būti gyvendinama ir čia jūsų vaidmuo yra tikrai labai labai svarbus, tai būtent stebėjimas, kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą, kad ji neliktų popieriuje ir tikiu, kad jūs taip ir padarysite. Ir šita priemonė tikrai yra labai laukiama iš piliečių pusės. Taip pat norėčiau jūs pasveikinti su tuo, kad jūs stengiatės integruoti, kovojate dėl to, kad aukščiuose postuose dirbtų kuo daugiau moterų. Todėl ir nuo moterų komiteto norėčiau paklausti, ar šią iniciatyvą jūs sulaukėte palaikymo, buvo pakankamai po, polemikos kilusios ir kokio dabar ligmenį yra šita iniciatyva. Mm. Ir dažnai piliečiai klausia apie, Europ... apie piliečių įtraukimą į ES gyvenimą. Reikia įsiklausyti į jų siunčiamus signalus ir mano klausimas yra toks, ar jūs turite kokiu nors įstatymu ar iniciatyvų, pavyzdžiui, kaip piliečių iniciatyva, tai yra geras e, teisės aktas, bet reikia sugloti, kaip prie, jį priartinti prie piliečių, nes kol kas jiems jis yra tolimas. Taigi norėjau sužinoti, ką jūs žadate daryti šioje srityje. Frau Zyber. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir eine Vor Pone Zyber. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išsakyti vieną komentarą. Jūsų darbuotojai Mūsų darbo atvarkė yra labai daug klausimų, todėl labai sunku spėti per numatytą laiką. Aš suprantu, kad labai sudėtinga spėti viską apsvarstyti, bet tokiam posėdžiui, tokiam susitikimui, na tikrai reikėjo numatyti daugiau laiko ir nepridėti tiek kitų klausimų į darbo atvarkę. Taigi, ponė Reding. Mastrichto, Amsterdamo, Nicos, Lisabonos sutartyse visą laiką rėmėmės tam tikromis pagrindinėmis vertybėmis, o nuo Lisabonos turime jau net ir sutartis į, įkomponuotą pagrindinių teisų hartiją. Taigi pagrindinės teisės yra čia, jos, jos, jos galioja, Tačiau atrodo, kad mes prarandame pagrindinės teisės ir vertybės, nes dabar prisidengama krize, kad nieko nedarytumėm. Manau, kiekvienas turi turėti prieigą prie advokato, prie teisininko paslaugų. Negalima sakyti, kad terorizmas yra išimtis, tarkim. Kaip paaiškėjo, ne kiekvienas įtariamas terorizmu iš tikrųjų yra terorizmas, teroristas ir nemanau, kad ES labai gražiai pasirodys, jeigu nesuteiks pagrindinių teisių tokiems asmenims. Dėl Europos prokuroro žinau, kad iš tikrųjų jo įgaliojimai bus labai nedideli, labai siauri. Gal galima būtų praplėsti šią savoką? Nes kitaip tai gali tapti rimta problema. Dar vienas rytis, kur mano nuomonė yra užsimerkiama prieš pagrindinės teisės. Pone Matija kalbėjo apie vertimą žodžių. Tikriausiai belgai neturi pakankamai pinigų, kad vertėjams žodžių sumokėtų. Na baisu, ar, ar Niderlandai, ar Belgija, ar, ar Vokietija čia yra tiesiog išsisukinėjimas pasakyti, neturim pinigų. Mes milijonus eurų išleidžiame oro uosto uh, skeneriams, ten tuos dėl tų skyšių tik kontrolės oro uostose, o, o jų vertėjų nebelieka sumokėti. Europos Sąjunga ir valstybės narės apkarpo savo biudžetus, bet valstybėms narėms reikia priminti, kokias sutartys jos yra pasirašusios. Domenų apsauga. Labai daug lobizmo sulaukiam ir sakoma, kad smulkus ir vidutinis verslas turi pakelti labai dėlę biurokratinę naštą ir tos įmonės dabar labai stengiasi, kad labai stengiasi surasti kokią įstatymo spragą, kad galėtų netaikyti duomenų apsaugos nuostatų, dokumentų nuostatų. Taigi, manau, reikia sugrįžti, prisiminti pagrindinės vertybės ir teisės, nes jeigu juos pamiršime, tai gyvensime ir be įstatymo viršinybės, ir be demokratijos. Muito obrigado, uh, senhor presidente, senhora vice-presidente. Ačiū pirmininkė, panas Tavariš. Norėčiau pridėti, pri, pri, šiek tiek pakalbėti panašiai kaip ir panas Argentiniai, Karkop ir DAF kalbėjo apie pagrindinės teisės. Pirmininkas irgi apie tai kalbėjo, taigi jau daug kartų apie tai buvo kalbama, kad ES yra labai reikli e, iš šalių kandidačių reikalauja vykdyti Kopenhagos Mm, konvencijos e, kriterijus, o paskui pati savo teritorijoje e, nevykdo šitų reikalavimų arba reikalauja įgyventi tam tikrus kriterijus, o paskui jau nebesilaikoma tų kriterijų. O taip negalima. Suprantu, kad jų, norėčiau, kad jūs um, vykdytumėte tam tikrą refleksiją ir, ir, ir pateiktumėte pasiūlymų. Uh, ką galima pakeisti, kad valstybėse narėse tikrai būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Manau, kad vien to negana. Kodėl? Todėl, kad turim, įsivaizduokime, kad turime tam tikrą sąrašą, pagal kurį tikriname, kaip valstybės narės įgyvendina val, e, tam tikrus įstatymus. Pažymėsime e, langelius, kas vykdo, kas nevykdo, ką vykdo, ko nevykdo. Bet e, tai įstatymai, tai teisės aktai yra keičiami ir tai neatsispindė šiame sąraše. Keičiasi ir pagrindinių pagrindinės pagrindinių teisų reglamentavimas, kurios yra e, reglamentojamos skirtingose įstatymuose ir gali būti taip, kad joks įstatymas savaime nepažydžia pagrindinių teisų, bet jeigu sudedam visa, visą reglamentavimą kartu, paaiškėja, kad pagrindinės teisės nukenčia. O tai yra labai pavojinga ypač turint galvoje ES sutarties antrąjį straipsnį. Taigi, toksai eskorbor vadinamas požiūris ne, ne visada tiksliai atspindi pačias rimčiausias žmogaus teisų pažeidimo mm, situacijas. Taigi manau, kad mums reikia rimtesnės, rimtesnio priežiūros mechanizmo. Įsivaizduokime tokį mechanizmą, kokį turi Europos taryba. Tenais yra sukurta komisija ir be to. Ir be tos. Ir ta suvestinė rezultatų lentelė yra daug išsamesnė. Ir būtent taip yra tikrinama, ar nepažeidžiama žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Man atrodo, kad mums irgi reikia e, sukurti panašią grupę, panašią komisiją, pavyzdžiui, ko, Kopenhagos komisija, kuri rūpintųsi šis klausimais. Problema neglūdi tuose skirtingose įstatymuose, problema glūdi mūsų žmogaus teisų interpretavime. Tai yra kaip suprantame žmogaus teisės, o šito toje suvestinėje mes nepamatysime. Taigi ta suvestinė, manau, yra gera mintis, bet tai to nėra gana, nes jeigu tik tai padarysime suvestinę, tai paprasčiausiai galų gale pamatysime, kad mes paprasčiausiai negerbime žmogus teisų taip, kaip iš mūsų reikalautų mm, piliečiai. Praeidrė. Pane Papadopulo. Ačiū pirmininkė. Pritariu Europos piliečių metų idėjai. Turime vieno milijono biudžetą, kalbame apie tai, ar milijonas nevers dviem. Ir kyla klausimas, ar to pakaks tam, kas turi būti gyventa, kad būtų pasiekti du e, metų tikslai, kad žmonės būtų geriau informuoti apie Europos piliečio pagrindinės teisės. Ir antras tikslas - e, stiprinti dalyvavimo pagristą demokratiją. Antrasis klausimas būtų dėl e, biudžeto. Norėčiau paminėti Europos pilietybės iniciatyvą iš dalies tam pritarta yra ir kiek iš viso iniciatyvų jau įgyventa. Kitas mano klausimas būtų dėl žmogaus teisų. Išklausiau ne vieno kolegos nuomonę ir pritariu tam. Daug kalbame, mažai darome. Kaip Europos pilietė iš Kipro, manau, kad pagrindinė uh, E, teisė judėti ir dirbti visoje Europos Sąjungoje yra e, pažeidžiama Europos Sąjungos valstybėse narėse, skaitant mano pačio šalį ir e, E, džiugu, kad labai teisingai panas Agiliaras pažymėjo, kad ES yra labai griežta e, šalių kandidačių atžvilgių ir lygiai tiek pat e, griežta ES turėtų būti valstybių narių atžvilgių ir turėčiau pasakyti vis dėlto, kad mes nesame nei kandidačių atžvilgių griežti, nei valstybių narių atžvilgių griežti. Taip iš tiesų turėtumėm patvirtinti tam tikrus indeksus siejamus su žmogaus teisių laikymusi ir tai taikyti ir valstybėm narėm, ir šalim e, kandidatėm. Reikėtų rezultatų suvestinės ir e, be to reikėtų, kad komisija parengtų suvestinę kasmet, kurios iniciatyvos įgyvendintos ir toks, tokia ataskaita turi būti teikiama iki metų pabaigos, laiku, kad būtų galima e, išnagrinėti šitą ataskaitą ir kad, kad komitete jau būtų galimybė aptarti aptarti viską išsameu, pasirengus, ne prieš pat kalėdas, kad dalyvautų daugiau parlamentarų, kad būtų galimas konstruktyvus dialogas. Tokios ataskaitos reikėtų raštu e, ir reikėtų bent dešimties dienų susipažinti su šitą ataskaitą. Ir trečia, ir baigsiu tuo pirmininkė. Ko reikia Europos Sąjungoje kaip tarptautiniai organizacijai ne tik tai rezoliucijų, bet ir mechanizmo joms įgyventi jungtinės e, tautos arba Europos taryba. Uh, Ir ES neturi tokio mechanizmo rezoliucijoms įgyventi, tai iš tiesų mums reikėtų imtis drąsiškesnių veiksmų. Tikiuosi, jog pasižymėjote visą tai, kas buvo išsakyta, išsakyta labai daug ir uh, tikėsime, jog galėsite apibendrinti. Pirmininkė, pamėginsiu per penkias minutės tai padaryti. Europos parlamento nariai teisūs. Iš tiesų šitas portfelis toks platus, apima tiek daug ir toli siekiančių elementų. Galiu pasakyti, kad uh, į kiekvienos dienos vakarą mano galva ištinsta, nes uh, reikia šokinėti nuo vienos temos prie kitos, tai labai sudėtinga ir vienintelis būdas tam padaryti, pirmininkė, tai yra pasirinkti tiesiog vieną temą, kalbėti pavyzdžiui apie baudžiamąją teisingumą arba civilinį e, teisingumą. O kalbėti apie viską ir apie pagrindinės teisės, domenų apsaugą ir taip toliau ir panašiai, iš tiesų tai nei, neįmanoma, neįmanoma bus įsigilinti į kiekvieną uh, temą ir tikiuosi jūs visi tai suprasite. Uh, Ne vienas jūsų uždavėte klausimą dėl teisinės pagalbos. Pamenate, jog kai pateikiau pasiūlymą dėl direktyvos, dėl galimybės naudotis teisininko paslaugom, Priemiau sprendimą labai sąmoningai neįtraukti teisinės pagalbos, nes žino, nežinojau, jeigu tai įtraukčiau į direktyvą, tai direktyva dėl e, galimybės naudotis teisininko pagalbom niekam, niekuomet netaptų realybę. Ir tai buvo politinis sprendimas, primtas tuo metu atskirti šitos du dalykus. Ir sakiau, kadangi kalbant apie procedūrinės teisės, labai nemažai pasistumėta į priekį ir tikiuosi, jog. E, baigsime darbą ir su aktu dėl galimybės pasinaudoti teisininko pagalba, kad tai vyks greitai ir e, teiksime paketą kitais metais e, dėl nekaltumo prezumcijos, teisinės e, pagalbos ir apsaugos. Ir vis dėlto, jei kas nors čia parlamente mano, kad už teisinę pagalbą valstybėse narėse galima uh, e, smokėti iš europinio biudžeto, tai labai klystate. Nes turbūt man nereikia sakyti Europos parlamentui, kas, e, kas vyksta diskusijose dėl biudžeto. Tad uh, kalbant apie visą šitą procesą, galime padėti apmokydami teisininkus, tai galime padaryti kartu su valstybėm narėm, tačiau mokėti už teisinę pagalbą, žinoma, negalėsime. Net nėra tokios galimybės Europos biudžete. Nesakyčiau, kad tai tarkim, prieštarauja, tačiau vis dėlto tai turi būti daroma nacionalinėme ligmenyje. Ir iš tiesų labai gaila, <clears throat> kad taip yra su vertimo žodžiu finansavimu, nes iš tiesų tai labai daug nekainuoja ir kai atsitinka tokie įvykiai, tikiuosi, jog bus imtasi priemonių, kad tai nepasikartotų. Tačiau iš tiesų labai nemalonu, kad to, tokių atveju pasitaiko. Keli kolegos uždavė klausimą dėl Europos prokuratūros. Klausimo metu labai aiškiai pasakiau, jog ketinu parengti tą kelią į Europos prokuratūrą ir savo kadencijos pabaigoje pateiksiu pasiūlymą dėl e, prokuratūros sukūrimo. Uh, E, tai buvo padaryta, kadangi pasinaudojame savo gal, gebėjimais, pajėgumais e, baudžiamojoje teisėje, e, pradėjome nuo apibriešties to, kas yra nusikaltimas prieš ES finansinius interesus ir tai dariau kartu su kolegom, kurie yra atsakingi už šitas rytis. Tai vyksta. Dabar pradedame darbą su Eurojusto reformu ir taip papildys e, e, darbą su Europos prokuratūros pasiūlymu, kad jums tai būtų e, pateikta, kad jūs galėtumėt rimtai užsimti šito klausimu toliau, kaip kad to nori šito komiteto pirmininkas. Mano noras būtų susitelkti į kovą uh, E, su nusikalstamumu, darančių žalą ES finansiniam interesam, tai būtų bent jau pirmasis žingsnis. Negalima e, perkrauti šito laivelio, nes jeigu tai padarysim, niekur nenuplauksim. Kai tai bus parengta, kai jau turėsime apibriežti. E, Ir kadangi jau turim, e, turime pirmasias direktyvas skirtas baudžiamai teisiai e, ir tai yra žingsnis būtent tą linkme, tuomet bus e, tai jau natūralus kitas žingsnis. Kelis kartus buvo paminėtas CŽV klausimas. Nekartą esu lankiusis šitame e, komitete ir informavau, kokias galimybės komisija turi imtis veiksmų e, šiuo klausimu, informavau, kas buvo, kas buvo nuveikta, e, mačiau EPP rezoliuciją, priemiau tai domien ir esu raštu kreipusis į atitinkamas valstybės narės. Kai kurios e, jų netgi neatsakė į mano raštą, o kitos pasakė, kad tai ne, ne jūsų reikalas. Iš tiesų, pagal sutartis nėra numatyta, kad, e, kad mes galėtumėm kištis. Vis dėlto tai darėme Na, matote, valstybės narės turi vykdyti savo na, prievolę pagal e, ŽTK, kadangi e, kompetencija e, priklauso Europos tarybai ir Strasbūro teismui šiais klausimais. Ir čia uh, dirbame pėtis svetin su Europos taryba ir tikiuosi, jog ateis diena, kai, kaip numatyta sutartyje, ES bus prisijungusi prie žmogaus e, teisų konvencijos Europos tarybos. Uh, kaip jūs informavau, mūsų darbas baigtas. Dauguma valstybių narių norėtų, kad mes toliau eitumėm. Tačiau bent viena e, valstybė narė spaudžia stabdžius, e, galite numanyti, kuri tai valstybė narė. Ir e, dabar konkrečiau dėl to, ko klausė poneris Dafas, kaip e, yra su jungtinės e, karalystės teisė neprisi, neprisijungti. Taip, jungtinė karalystė tokią teisę turi, kaip beje ir kitos valstybės narė. Žinoma, jungtinė e, karalystė, pavyzdžiui, ne, neprisijungs prie pasiūlymo dėl galimybės pasinaudoti teisininko paslaugomis, dėl paveldėjimo, bet tai bus žalinga jungtinės karalystės piliečiams. Tačiau tai yra jungtinės karalystės vyriausybės vyriausybės sprendimas, taip, tai sutartyje numatyta, e, jungtinė karalystė tai gali padaryti ir pasinaudos tokią teisę, jeigu norės. Jungtinė karalystė paskelbė tą e, visuotinį nepris, neprisijungimą, bet kol kas to nepadarė. Tai reiškia, kad jog tai palies 130 e, teisės aktų. Ir tai reiškia, kad kiekvienu atveju turės dėrėtis Junktinė karalystė. Ir aš sakiau jau jų e, teisingumo ministrui, kad e, turbūt tą turės daryti kita vyriausybė, jeigu jie nuspręstų tai daryti. Ir tai bus labai žalinga teisingumui ir saugumui Didžiojo Britanijoje. Tačiau manau, jog. Joga turbūt nereikėtų čia per daug e, leistis į hipotetinius svarstymus, reikėtų žiūrėti tai, kas iš tiesų vyksta. Na, sutarties reforma visiškai pritariu ponai Dafui, būtų labai gerai, jeigu anksčiau tai galėtumėm padaryti. Visuomet e, nu, numačiau, kad tai, apie tai bus galima kalbėti per rinkimų kampaniją 14 metais. Ir 14 e, pabaigojų, kai komisija dirbs, tai bus, bus galima e, svarstyti, o konferencija galėtų vykti dar vėliau. Tačiau e, svarbiausia, reikėtų klausti piliečių, kokios ateities jūs norite. Ar jūs norite, kaip aš pavyzdžiui, kad turėtumėm federaciją, Ir kai kalbuosi su piliečiais, keliu šitą klausimą, diskutuoju apie tai. Um, vieni pasakys, kad to nenori, tarkim, bet diskusijos reikalingos. Tad, e, kai jūs pradėsite Europos parlamento rinkimų kampaniją, piliečiai jau bus apie tai girdėję ir tuomet jūs galėsite kelti uh, tai, ko nori jūsų frakcija po rinkimų, tačiau apie tai turi būti kalbama apie rinkimų kompaniją ir kaip tik tai todėl ir pritariu ponui Dafui, kuo anksčiau komisija pateiks savo pasiūlymus, e, tuo bus geriau. Tad e, ačiū už, už tai, kad e, jūs sukate viską tą linkme. Dėl didesnių galiojimų komisijai. Na, tuo turbūt bus atsakyta į daugelį čia užduotų klausimų. Kopenhagos kriterijai, esate visiškai teisūs, turime priemonę skirta tom valstybėm, kurios nori stoti į ES, yra priemonė skirta dviem valstybėm, kurios tebėra stebimos, tai yra Rumunija, e, Bulgarija, bet neturime priemonės, kuri būtų skirta kitom valstybėm narėm. Ir iš tiesų matom, kad nebūtinai viskas labai gerai vyksta kai kuriuose mūsų valstybių narių. Ir e, būtent todėl esu pateikusi e, pas, pasiūlymą ir dabar e, tai buvo įtraukta į Europos semestrą pirmą kartą. Teisingumo rezultatų suvestinė buvo į tai trukta ir stebuklas kolegos, kad uh, tai, tai buvo įtraukta į Europos semestrą, bet tai padaryta ir e, nuo 14-ųjų pirmą kartą pradėsime analizuoti, kaip veikia teisingumo sistemos visose valstybėse narėse, ne tik tai kai kuriuose. Bus remiamasi rodikliais. Dabar to klausimu dirbame su Europos taryba rengiame e, rodiklius. Jums pagidavint, pirmininkė, kada nors galėsiu pas jūsų komitetą atvykti ir detaliau šitą klausimą pristatyti. Šiuo tai yra pirmasis žingsnis. Kaip matote, dabar jau mums pavyko praverti tas e, duris ir čia e, bus tolimesnė pažanga, tačiau iš tikrųjų mane labai liūdina tai, kad labai nedaug priemonių turiu, kaip, kuriais remdamasi galėčiau užtikrinti Kopenhagos kriterijų gyvenimo valstybėse narėse ir tai būtų vienas iš elementų, kurį turėtumėm pakeisti um, um, ateityje. Konvente, kai kalbėsime apie sutarties reformą. Internetinių nusikaltimų klausimas. Uh, E, šis prioritetas įrašytas į mūsų skaitmeninę darbo atvarkę. Mm, už tai atsakingi draugė ponas Barnie ir ponė Malstrom. Jie e, labai aktyviai rengė e, pasiūlymą šiuo klausimu. Ponas Kirchopas galbūt prisimena, kad kuomet buvau atsakinga už telekomų sektorių komisijoje, buvau surengusi konferenciją skirtą nusikaltimams internetinėje erdvėje ir tuomet valstybės narės man pasiūlė nesikišti, jos pareiškė, kad jos išspręs visus šios klausimus pačios. Prireikė kelių metų, kol suvokėme, kad kiekvienas, niekas atskirai izoliuotai tų klausimų neišspręs. Tai bendri iššūkiai ir juos galima atremti tik tai kolektyviai. Pone Jaroka uždavė klausimą apie rasės direktyvą. Šis klausimas yra įtrauktas į darbo tvarkę ir mes e, apie tai mes nagrinėsime šios direktyvos įgyvendinimą Ir tai susijęs su Romų įtraukties klausimais. Kaip žinote, remiantis nacionaliniais Romų įtraukties klaus, e, planais, tai daugelis tų planų egzistuoja tik popieriuje, o ne realybėje. Ir ėmėmės dviejų priemonių. Su, įkūrėme ryšių palaikymo centrus romams visose valstybėse narėse, kad būtų galima aptartis, kalbėtis apie tai, kokios problemos iškyla. Taip pat raginame valstybės narės nagrinėti, kokias konkrečiai problemas reikia išspręsti, kad projektai, kuriuos jie, jos nori gyvendinti švietimo, uh, darbo užtikrinimo, būsto, aprūpinimo būstų srityse, kad visos šios romų problemos būtų išspręstos ir kad daromas spaudimas ir taryba teikia rekomendacijas. Pradžioje nenorėjau imtis tų tokių priemonių, nes nemaniau, kad jos būtinos, bet kitais metais bus pateiktos tarybos rekomendacijos, kurios nepakeis kasmetinės analizės, kurioje apžvelgiama, kas iš tikrųjų įvyko. Tačiau tie ryšių palaikymo centrai, kaip eksperimentinis tinklas gyvuos. Ir kalbant apie rasės direktyvą, bus ataskaita apie pagrindų sprendimo gyvendinimą rasinės lygybės direktyvos klausimų. Ir remiantis tomis ataskaitomis bus nuspręsta, ar reikės tolesnių veiksmų šioje srityje. aukos. Būtent tokios nuostatos suteikia piliečiams daugiau pasitikėjimo mūsų teisingumo programa, tačiau iškyla ir problemų tokiais atvejais. Paprastai piliečiai nėra informuojami apie jų teisės, apie savo teisės. Mes paskalbėme metus pilietybės metais, nes 70 procentų Europos piliečių teigia, kad jie jaučiasi europiečiais, jie žino, kad jie turi teisės, o taip pat 70 procentų jų teigia, kad jie nežino, kokios tos teisės, kurias jie turi. Todėl nepakanka vien sukurti naujas teisės. Svarbu žmonėms paaiškinti, kokias teisės jie turi. Ir tai, kad jei žmonės yra Europos piliečiai, tai apima tam, jie turi tam tikras teisės. Piliečių iniciatyva. Ši priemonė, už šią priemonę atsakingas ponas Šefčiovičius. Jis e, eina priekin, dėkdamas šią priemonę, tačiau svarbu, kad kuomet svarstysite šį klausimą su ponu Šefčiovičiumi, kai kalbėsite apie tai, kaip jiems sekasi e, dirbti šio klausimu, taip pat su kokiamis kliūtimis susiduria piliečiai įgyvendindami iniciatyvos galimybę. Taigi dabar projektas yra pristatytas. Jūs buvote gyvybiškai svarbus partneris, užtikrinant sėkmę šios iniciatyvos. Buvo būtina, kad ir visos politinės frakcijos prisidėjo ir padėjo e, užtikrindamos, suteikdamos paramą. Taigi dėkuoju Jums, nes be Jūsų man nebūtų pavykę. Taryboje šis reikalas, šis klausimas dar stringa, bet ne taip smarkiai kaip prieš keletą mėnesių. E, Taryboje viskas susiskirstė į tris trečdalius. Vienas trečdalis už, vienas trečdalis prieš ir vienas trečdalis valstybė neapsisprendė. Reikia, reikia kalbėti, e, įtikinėti, reikia kalbėti įtikinėti su, tai, su tomis tarybos narėmis, kurios dar nėra apsisprendę, kurios neturi nuomonės. Dažnai nagrinėjant tokius tekstus iškyla problema žmonės iš anksto turi nuomonę apie pasiūlymą, net jo neperskaitė. Ir iš tikrųjų būtų naudinga, jei politikai tekstą iš, iš pradžių perskaitytų. Ir paskutinėje ministrų taryboje paraginau juos perskaityti tekstą apie kvotas, bei taip pat perskaityti sutartį ir pagrindinių teisių hartę, nes kai kuriems ministrams tikrai praverstų žinios apie uh, tų bazinių tekstų išmanimas. Ar, ar pagrindinių teisų ištikrinimui iškilo grėsmė dėl krizės? Daugybei dalykų iškilo grėsmė dėl krizės jeigu teisė į socialinės apsaugos sistemą yra pagrindinė teisė, tai taip, e, sudėtinga dabar ją užtikrinti. Jeigu teisė į vaiko rūpybą irgi yra pagrindinė teisė, ją irgi iškilo grėsmė. E, šalių biudžetai yra labai smarkiai apkarpomi ir čia sunkumų bus vis daugiau. Ir taip pat labai atvirai pasakysiu, kad teisinė pagalba bus sudėtingas rytis. Uh, bus nelengva kovoti, bandant prastumti šį klausimą taryboje. Būtent dėl to, kad nacionaliniai biudžetai yra, nacionaliniai biudžetų ištekliai yra tokie riboti, bet su tuo tenka susitaikyti. Išgyvename tam tikrą laikotarpį, turime mažiau pinigų, kuriuos galėtume išleisti patiems būtiniausiams dalykams. Nežiūrinti tai, mums reikia duomenų apsaugos, Mm. Ponas Albrechtas sėdi prieš mane, jis uždavė klausimą apie lobizmą. Kaip ir ponas. Kaip ir kitas komiteto narys. Daugelis iš jūsų žinote, kad lobistai pradėjo, ėmėsi aktyvios veiklos dar prieš atsirandant tekstui Jie bandė um, užbėgti man už akių, bet tekstas yra, nežiūrint visų labistų pastangų, mes galime dabar nagrinėti šį tekstą, yra pasiūlymų paketas, yra reglamento pasiūlymas ir direktyvos pasiūlymas. Ir aš Mm, reikalauju, kad būtų primtas pasiūlymų paketas, tą patį mano ir jūsų pranešėjų. Ir neleisim niekam išardyti, susilpninti to pasiūlymų paketo. Jis tokiu ir liks. Kad ir ką sakytų viena ar kita primininkaujanti valstybė, mes nesielgsime, kaip jos nori. Airija yra pareiškusi, kad duomenų apsauga bus vienu e, svarbiausių jos prioritetų ir taip ir dirbsime, net jei nebus lengva. Piliečių metams, priemonėms skirtoms piliečių metams skir, yra skirtas vienas milijonas eurų. Iš tikrųjų, būtų geriau, jeigu būtų daugiau, bet mes darysime viską, ką galime. E, jau suplanavome renginius atitinkamuose parlamentuose, kai kurių valstybių, rotušėse. Ir turiu pasakyti, kad žmonės yra labai patenkinti tuo, kad kažkas ateina ir yra pasirengęs išklausyti jų. pirmieji trys regionai, kuriuose surengėmės atitinkamas e, renginius. Iš pradžių žmonės buvo agresyviai nusiteikę, bet jie buvo patenkinti tuo, kad politikai atėjo ir jų klausėsi. Antra, yra daugybė prašymų noro turėti daugiau Europos. Aš pabandžiau paaiškinti, aš sakiau, kad sutartise tai nenumatyta, jie pasiūlė pas pakeiskite sutartį. Viskas, žmonės viskas atrodo paprasta. Jie nežino, kaip sunku pakeisti ES teisės aktus, kaip sudėtinga parengti naują sutartį. Tačiau jų reikalavimai mums yra išties dideli. Ir tai reikėtų apsvarstyti. Ar apie tai pamastyti, nes visą tai tiesiogiai atsispindės rinkimų kampanijoje. O būtent tuo met turėtume tiksliai žinoti, kokie yra piliečių reikalavimai ir kaip mes rengiamės reaguoti į tuos reikalavimus, nes kiti metai yra piliečių metai ir e, tai bus aktualu politinėms partijoms, kurios dalyvaus rinkimuose. Laisvas judėjimas, noriu kai ką pranešti, kai analizuoju laisvo judėjimo direktyvą. Čia buvo iškilę problemų su Prancūzija. Kaip žinote, Romų klausimas buvo iškilęs. Konstatuoju, kad 16 valstybių narių dar nėra tinkamai gyvendinę laisvo judėjimo direktyvą. Dešimt jų pasistengi, tačiau prieš, de, prieš šešias iš jų pradėjau pažeidimo tyrimą teisme. Ačiū. E, mūsų komitete mes bandome lankščiai žiūrėti darbo tvarkę, tačiau ir bandome apriepti kiek įmanoma daugiau temų, klausimų. ir kai kuriuos klausimus, kai kurias temas įmanom aptarti tik diskusijose. Pone Redink, ačiū už tai, kad čia buvote posėdė iki paskutinės minutės ir kad uh, E, atidžiai atsakėte, kruopšiai atsakėte į visus užduotus klausimus ir pademonstravote savo pasirežimą toliau bendradarbiauti. E, aš kaip e, Stokholmo programos tarpinės priežiūro, peržiūros pranešimo rengėjas ypač tuo džiaugiuosi. Noriu palinkėti Jums visų mūsų vardu links, gerų kalėdų ir linksmų naujų metų.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 nedelsdami, turėdami galvoje, kiek jų valandų ir kokia šiandien diena. Tikriausiai paskutinė darbo diena daugumai iš mūsų, nors ne visiems, bet kai kuriems. Paskutinė, paskutinis eilinis posėdis Libė komiteto prieš Kalėdas. Taigi sveikinam poną Reinhardą Brybę. Prybę, Reinhardą Prybę. Jis atvyko pakalbėti apie antrą jungtinę susitarimo dėl terorizmo finansavimo siekimo programos įgyvenimo rezultatų peržiūrą. Komisija neseniai išplatino visiems e, komiteto nariams šią peržiūrą. Taigi suteikiama žodį ponui prybei 10 minučių ir iš karto sakau, kad 14 darbos arkės klausimas susijęs su tarybos reglamentu dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzami Šironės sieną privalo turėti vizą ir trečiųjų šalių, kurie piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašus dalinis keitimas. Pranešėja yra, pranešėjas, atsiprašau, yra ponas Augustindijas Demera jis nedalyvaus ir nebus svarstomas šitas klausimas, nes ponas Demeras šiandien negali dalyvauti mūsų posėdėje. Taigi tada iškart eisime prie 18 klausimo. Ir jeigu drausmingai dirbsim, gali būti, kad greičiau pabaigsime Libės posėdį. Taigi ačiū ponė Prybė, žodis jums. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Norėčiau Jums pristatyti antrą jungtinę susitarimo dėl terorizmo finansavimo siekimo programos įgyvenimo rezultatų peržiūrą. Tai dokumentas proštas tarp ES ir JAV. Kaip žinote, pirmąją peržiūrą pernai metų pradži... praeitų metų pradžioje mes atlikome ir įvyko du susitikimai, tai yra naujas dalykas. Tai Pirmiausiai bendras peržiūros sustikimas Hagoje, įvertinome Europolo darbą, antras sustikimas vyko spalio 30-31 dieną Vašingtone. Taip pat išgyvenome ir Sandy audrą ir parengėme šį dokumentą, kurį praeitą savaitę išplatinome. Vyko labai intensyvus dialogas su atitinkomom e, JAF institucijom ir turime pripažinti, kad tikrai džiaugiamės, jog iš Amerikos, iš JAV pusės peržiūra buvo paruošta labai gerai ir mes galėjome apsvarstyti visus mums rūpimus klausimus. Kaip greičiausiai matėte, ataskaitoje per peržiūrą buvo patvirtinta, kad terorizmo finansavimo siekimo programa turi pridatinę vertę, kovojant su terorizmu ir jam užkirtant kelią. Taip pat labai svarbu, kad ES irgi e, turi naudos iš šitos programos. E, kaip matėte, e, mes šitoje ataskaitoje kalbame ir apie abipusiškumą. Ir buvo išanalizuotas konkretus pavyzdys, kur pagal terorizmo finansavimo sėkimo programą e, mes pasinaudojame tais duomenimis ir e, tyrėme, kaip Breivikas rinko duomenys savo išpoliui. vienos vyriausybės narės e, vyriausybė, atitinkamos institucijos galėjo duomenį, e, panašiais duomenimis naudodamėsi suimti vieną asmenį, kuris ruošia teroristinį išpolį. Taigi rekomendacijos buvo pristatytos pirmajame, e, pirmoje peržiūroje ir jos buvo įgyvenintos, bent jau didžioji dalis mes tai patikrinome. tikrinome tai ypatingai didelė pažanga buvo padaryta tikrinant e, duomenis. Buvo padaryta netgi daugiau negu reikalavimo sutartyje. E, duomenų, kurie yra senesni penkerių metų išbraukimas, ištrinimo, ištrinimo reikalavimas toliau yra stebimas, nes Čia mes pastebėm tam tikrų netitikimų ir JAF taip pat pripažino, kad tų netitikimų yra. Taip pat turėsime progą e, rengdami bendrą vertinimo ataskaitą e, maždaug 13, 13 metų viduryje pagal sutartį dar kartą į tai pasigilinti neskaitysiu visos ataskaitos, jūs turite ją išdalintą. Kaip manote, ketvirtame puslapyje yra kalbama apie statistinius duomenis. Gana aiškiai suprantama duomenų, duomenų pobūdis, duomenų panaudojimas Kaip matote, patikrų skaičius pamaž, sumažėjo, lyginant su pirmuoju, su pirmąją peržiūrą. Tiesiog todėl, kad prieš įsigaliojančiam dokumentui nebuvo sustarimo šio klausimu, taip pat labai išsamei gilinomės į tai vadinamo ketvirtojo straipsnio mechanizmo e, veikimą Tai būtent, tai kuo šitas dokumentas susijęs su SWIFT e, nuostatomis ir kaip matote, pagal šitą dokumentą tikrai buvo padaryta pažangos. Pirmiausiai, Europolas pats e, pradžioje nesutiko su kai kuriais e, reikalavimais ir galima taip pat aiškiai pasakyti, kad Europolo Europolas išreiškė reikalavimą, tam tikrą reikalavimą grįžčiau žiūrėti į, į kai kuriuos reikalavimus, kad e, tos užklausos būtų konfidencialios ir palyginti tą užklausų teikimą pirmaisiais mėnesiais ir dabar. Taigi tikrai buvo padaryta gana didelė pažanga. Kaip matote, rekomendacijų langelėje mūsų rekomendacija yra toliau dirbti pagal tokius griežtus patikros standartus ir tai yra gera naujiena. Taip pat e, galima kalbėti apie prisijungimo ir phasing in ir phasing out mechanizmus e, buvo labai atidžiai stebima, kaip tos patikros ir užklausos yra e, vykdomos. Ponas Sipik tikriausiai prisimena, kad prieš keletą metų sakė, jog reikėtų antrą. Reikėtų geriau numatyti šitą mechanizmą ir labai svarbu ir mes pabrėžėme savo ataskaitoje, kad dabar dabar kontroliuotojai puikiai bendradarbiauja ir jie sukaupė labai daug. Jie subūrė, sukaupė labai daug patirties. Kalbant apie duomenų apsaugą, e, nėra jokių trūkumų. Mes buvome maloniai nustebinti, kad tikrai visai nedaug piliečių ir JAV ir ne JAV prašė prieigos prie duomenų. Iš tikrųjų pamatėme, kad e, piliečiai e, labiau domisi Irano sank sankcijomis Iranu, Iranui, o ne terorizmo finansavimo sėkimo programa ir joje saugomais duomenimis. 12 ataskaitos puslapyje, mano nuomonė labai svarbu, pamatysite, kad čia rašoma apie skirtingas e, sustarimo nuostas, kurios susijusios su abipusiškumu dalinantis terorizmo finansavimo sėkimo programos duomenimis. Taip pat pastebėjome, kad čia daroma pažanga. Valstybės narės pagal dešimtą straipsnį gali teikti užklausą, užklausų kas kart vis daugiau, nors čia yra sunkumų gyvenant šį procesą, nes pagal susitarimą šitas užklausos arba per Europolą yra perdodamos ir jos patenka į statistikinius duomenys arba tiesiogiai iš valstybių narių yra e, perdodamos, o tos institucijos galėtų būti arba teisėjas saugos institucijos, arba žvalgybos institucijos. Ir mes ir valstybės narės kreipėmės klausdami duomenų, nors Jūs matote čia duomenys, bet e, ne visos valstybės narės galėjo suteikti labai tikslę informaciją, taigi rekomendacijose pamatysite, kad mes e, prašėme čia irgi padaryti pažangą. Taigi dar norėčiau e, grįžti prie vieno domenų apsaugos klausimo, kurį prašokau. Tai būtent domenų ištrinimas. Tikriausiai žinote, kad pagal susitarimą pagal Liepos sutarimą, šių metų Liepos sutarimo, penkių metų ir senesnių duomenys turi būti ištrinti. Tai buvo padaryta. Ir mums buvo paaiškinta gana smulkiai iš jav pusės, kad dėl techninių e, sunkumų negalima ištrinti kasmet, kasdien tų duomenų, reikia juos ištrinti kas tam tikrą laikotarpį. Ir mes patys įsitikinome, kad dabartinis jų, dabartinė ta procedūra nėra, nėra e, tinkama, nes dabar sekantis ištrinimas turėtų būti kitų metų Liepą ir kai kurie duomenys bus senesni negu penkerių metų. Bet e, tai rodo tiesiog, kad e, mūsų priežiūros e, mechanizmas veikia ir į mūsų rekomendacijas atsižvelgiam. Ir galiausiai 217 punktas 14 puslapyje ir pabrėžta E, kad JAV atmos institucijos mano, kad šitas, šita programa yra labai svarbi, ES institucijos taip pat mano, kad ši programa yra labai svarbi. Ir toliau kalbama, kaip galima užtikrinti didesnį skaidrumą šio mechanizmo vykdyme. Ir viena vertus suprantama, kad Suprantama, kad reikia dėti, dėti didesnės pastangas, kad e, paaiškintumėm, kaip e, veikia šitas mechanizmas ir kokios pridėtinės vertės jisai turi. Ir galų gale 15-16 puslapyje rasite pasiūlymų dėl, e, dėl peržiūros proceso. Peržiūros procesas yra tikrai naudingas ir šitas mechanizmas uh, E, jis yra nuolatinis, peržiūra yra nuolatinė, ne tik tai vyksta tie svarbiausi susitikimai, bet vyksta susitikimai įvairiais ligmenimis. Jie vyksta nuolatos ir nuolatos sprendžiamos kylančios problemos, tai yra tikrai labai gerai. Gal kai kur kyla tam tikrų nes, nesklandumų, neiškumų, kaip peržiūrios procesas turi, kokį ryšį turi su kitais procesais, bet komisija uh, E, tikisi, kad bus e, įgyventa tai, kas numatyta susitarime, kad būtent priežiūros procesas užtikrina sutarties įgyvendinimą. Ir jūs 16 puslapyje rasite rekomendacijų dokumento pabaigoje yra apibendrinimas ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į priedus. Ankstesnėme e, dokumente e, buvo pirmas priedas pridėtas, kur ten rasite 44 klausimus, kuriuos mes iškėlėme JAF atinkom institucijom ir jos atsakė, čia yra įtraukti atsakymai. Galima būtų sakyti, kad nuo 92 puslapio šitas priedas yra netgi svarbesnis negu pati per peržiūros ataskaitą. Čia rasite labai daug informacijos, kuri puikiai papildo visą dokumentą. Trečiajame priede rasite statistinius duomenis, kuriuos trumpai apžvelgiau dėl Europolo ir taip toliau kai kurie komiteto nariai apie tai uždavė klausimų ir mes svarstėme atskirus atvejus, ne tik Breiviko atvejai. Ir aš pateikiau e, pavyzdžių, kaip terorizmo finansavimo sėkimo programa buvo pasinaudota ir kad jinai tikrai buvo naudinga. Ir šitą informaciją rasite ketvirtame priede. Pagal šešto straipsnio šeštą dalį komisija. E, ir išdas paruoš bendrą ataskaitą dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos rezultatus ne vėliau negu praeis turėjęs metams nuo šito dokumentų įsigaliojimo, taigi kitais metais rūpiučio mes patiksime šitą dokumentą, taip pat komisija pateiks E, atitinkamos ES sistemos rezultatus pagal 11 straipsnį. Be to, su JAV institucijom susitarėme, kad kita bendra priežiūra pagal 13 straipsnį bus e, e, atlikta 14 metais. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Prybė. Pradėsime klausimų raundą. Galbūt pradės vicepirmininkė Sofija Intfeld. vis dėlto e, žodis kitam nariui sutiktas. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Prybėjai už tai, kad pristatė mums šitą delikatų klausimą. Tikiuosi, jog e, atvykote čia kaip e, sąžininkas tarpininkas. Turiu porą klausimų. Suprantu, kad kai kuriuose sritise yra trūkumų. Pavyzdžiui, duomenų naikinimas. Paminėjote penkių, palyginti su šešiais metais problema, yra ir kitų problemų. Bet jei pasigilintumėm, akivaizdu, kad kai kurie klausimai paminėti ankstesnėse ataskaitose neišspręsti. Nemanykite, kad e, jūs čia persekioju, bet Ketvirtas straipsnis. Kaip duomenis perduodami. Tai ataskaitoje aprašyta. Duomenis turi būti specialiai paruošti ir kai jie perdodami, jie turi būti neaktyvios formos e, jav. Pagal 17 straipsnį turėtumėm žinoti, kokios e, paieškos atliekamos yra, e, su kuriais domenim susipažįstama, kurie pamatomi yra. Toliau 15 straipsnis. Netgi jeigu išdo departamentas sako, kad e, nėra e, klausimų iš ES piliečių, tai nestebina, kadangi e, asmenys turi kryptis per savo nacionalinį domenų priežiūros inspektorių. Teisė numatyta klausėme apie duomenis apie finansinius sandorius. Pavyzdžiui, mano na, būtų, pavyzdžiui, įdomu sužinoti, ar tokie duomenys perdavėme. Taip pat iš nacionalinių valdžios institucijų girdėjome, kad um, perdodami vairuotojo nu, teisų e, numeriai. Apsikeitimas nuomonėm uh, vyko, bet atsakymo e, jau du metai kaip nesulaukia. Atsiprašau, pertraukė pirmininkas, girdėjau, kad e, yra tam tikra interferencija e, mikrofono, bet tai tikrai ne mano mikrofonas. Ponas Alvaro, iš tiesų, kai kalbu, tai tik tai mano mikrofonas turėtų būti jungtas. Na, atsiprašau, jeigu yra kažkokie tai trukdžiai, tai tik pasakykite man ir pasistengsime tai išspręsti. Na, grįšiu prie to, ką sakiau. Apibendrinant, galėčiau pateikti du, tris pastebėjimus. Būtinumas ir veiksmingumas. Tai galima įvairiai vertinti. Uh, jeigu užkirstas kelias e, vienam incidentui. Tai jau ve, verta to būtų, arba e, kita vertus galima ir labiau, e, labiau ribojančio požiūrio laikytis. Pavyzdžiui, e, pernai e, buvo tyriamos 57 galimybės, daugiau negu po vieną kiekvienai valstybei nariai. E, Kai rūpjūtį bus pateikta jūsų ataskaita, e, mes norėsime sužinoti apie ekstradicijos procedūrą. Komisijos narė e, kalbėjo komunikate apie tris e, galimybės. Todėl Europos parlamento dauguma apskritai ir, ir balsavo už ataskaitą. Mums buvo pateikti asmeniniai patikinimai ir mes netaip lengvai tuo patikime. Yra dvi teisėkūros procedūros pusės, tai yra taryba ir parlamentas. Nes e, jeigu dėl visko sprendimus priimtų viena taryba, tai apskritai jokių teisės aktų neturėtumėm. Manau, jog ilgainiui tokio sustarimo nereikės, galėsime tai patys daryti. Ir būtų labai įdomu išgirsti, e, kas bus po e, rūpjūčio. Norėčiau kreiptis į kitas politinės frakcijas, kad galbūt mes tarpusavį galėtumėm kalbėti apie tai, kas, kas bus, jeigu sutarimas bus stabdomas, jeigu jo nebus laikomasi. Tuomet turėtumėm galėti siūsti duomenų rinkinius JAV paprašius. Neturėtumėm uh, masiškai ir nuolat perdavinėti duomenų. Aš manyčiau, kad reikėtų laikyti sutarimą. Ačiū ponui Alvarui, ponė Matija. Pone pirmininkė, 2011 ataskaita yra ta, kurią nagrinėjame. Žinoma, yra pažangos. 2011 metais patiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos. E, duomenų apsauga yra aktualus dalykas. Ponas Pone Alvaro, aš sutinku su jumis, tačiau reikia kalbėti apie tai, kas įvyko nuo 2011 ataskaitos iki, dar, iki dabar. Tuomet Europolas e, padarė nemažai pažangos. Europolas turi mm, galimybių nuolatos palaikyti ryšį su e, valstybių narių E, centrais. Taip pat dirba nuolatinė darbo grupė, kuri skaidriai e, e, tikrina informaciją. Tai svarbu, nes mes patys paskiriame Europolą, pasirinkome Europolą tų duomenų perdavimui. Šis susit šio susitarimo pagidavo tik parlamentais, nežiūrinti tai, kad jis ne, dar kol kas negalioja, turime užtikrinti, kad jis imtų visapusiškai, įsigaliotų iki numatytos datos. E, ponas Prybė kai ką pristatė, bet žinome, kad kitais tas, e, e, tas susitarimas pasitarnavo labai netgi kuriais atvejais. Nepamirškime ir to, kad piliečių saugumas yra viena iš pagrindinių jų teisių ir aš norėčiau apie tai jums priminti. Ir šis sustarimas yra tikrai labai svarbus, nes kai kurios valstybės narės dažnai kreipiasi jungtinės valstijas, kad gautų informacijos, ypač nemažos informacijos. Todėl mums reikia e, išplėtoti, parengti dar skaidresnės procedūras ir aš manau, kad mes taip pat turėtumėme uh, pasinaudoti, gauti naudos iš tos sutarties, nes šis susitarimas, nors e, jis gali būti pritaiky, pritaikomas kai kuriams procedūroms, yra numatyti susiję procesai, vis dėlto aš manau, kad jeigu mes norėtume pratesti jo galiojimą, nepamirškime visos naudos, kurią duoda mums ir piliečiams šis susitarimas dėl. E, teroristinios veiklos finansavimo sekimo. Pone Zipė, ačiū pirmininkė. Europos parlamente turime nustatyti taisyklės, pagal kurias galėtumėm susipažinti su konfidencialiais dokumentais, nes negalima nustatyti slaptumo žymą dokumentams ir mes negalėtumėm uh, E, pamatyti tokių dokumentų, kai ten tai yra informacija apie, apie vertinimą. Na, nemanau, kad komisija galėtų ateityje skirti slaptumo žymą dokumentams, kad mes negalėtume susipažinti. Turim turėti galimybę susipažinti su informacija. Vokietijoje galime susipažinti su tokiais konfidencialiais sustarimais, atsiprašau, dokumentais, na, o dėl sustarimo neįtikėtina. Antrojoje ataskaitoje vėl matome, kad sutarimas neveikia taip, kaip turėtų veikti. Komisija sakė, jog pasiektas tenkinantis sutarimo gyvenimo lygis, tai, tai netaip turėtų būti, jei pažiūrėtumėm į rekomendacijas antrojo ataskaitoje, tai jos ten atsirado dėl to, kad buvo trūkumo ir matome, jog e, rekomendacijos e, nebuvo visiškai gyvendintos, trūkumai išlieka. Darbas e, gerėja, taip pat ir jav, nepaisant to trūkumai tebėra. Jei komisija mano, jog e, sutarimas tinkamai įgyvendinamas, tai ar tikrai e, galima tuo patikėti, remiantis faktais. Dėl duomenų ištrinimo po penkerių metų manyčiau, kad čia e, reikėtų viską iškiau užspręsti. Vokietijoje taikomos procedūros tam, kaip, pavyzdžiui, statomi e, pastatai, jeigu, iškim, yra viršytas numatytas e, biudžetas, Ir jeigu taip atsitinka, vis dėlto reikia derinti su, su atitinkamom institucijom ir Europos parlamente reikėtų pagalvoti, kaip tai daryti. Pane Inf... Ačiū pirmininkė, galėčiau tik tai pritarti tam, kas sakė ponas e, Alvaras ir pane Ziper. E, iš tiesų, e, šitos diskusijos visada yra Jos gan įdomios, nes nežinome, apie ką kalbame, nesam susipažinę su tuo. Aš galiu tik tai įsivaizduoti, kad yra tam tikras netitikimas tarp šitos ataskaitos ir uh, trijų puslapių uh, santraukos pateiktos. Uh, bendros priežiūros e, valdybos, na, e, gali būti, kad bandoma tik tai e, aprašyti, kokią pažangą padaryta, bet iš tikrųjų nežinau, kokie netikimai yra. Pagal sutarties 218 straipsnį mes turime duoti savo pritarimą tarptautiniam susitarimui, bet iš esmės tai reiškia, kad mes tiesiog pasirašome uh, E, eilutėje, kur turi būti parašas, pateikiam e, savo pritarimą ir viskas. Na, o kai mums nepatinka tam tikri susitarimai, mes save bandome nuraminti tuo, kad mes nenorime toliau vykdyti e, stebėsenos labai atidžios. Iš tiesų, jokios šios stebėsenos nėra, viskas labai miglota, ponas Pribė, galbūt jūs. Uh, Ir teisus esate, gal sutarimas ir gyvendamas, taikomas, gal, gal gyvendamas, o gal ne. Aš negaliu to įvertinti. Kaip e, sakė ir ponas Alvaro, ir ponas Zifel, aš e, tikrai labai, labai nenoriai pritariau tam, pasitikėdama komisiją. Vien dėl to, kad gavom komisijos pažadą, kad per metus uh, duomenų e, ištraukimo sistema bus sukurta, pradės veikti, nes iš tiesų kalba eina tik tais apie e, duomenų tvarkymą, kodėl negalima to greičiau padaryti, kodėl tiek daug laiko reikia. Uh, E, mes gavome pasiūlymą dėl Europos terorizmo finansavimo siekimo pro programos, ne to visiškai prašom, apie viską skaitom tik tai laikraščiuose, mes norėjom sistemos, kuri būtų panaudota domenim ištraukti. Jūs e, dainuojate, dainuojate pagiras e, tokių terorizmo finansavimo siekimo programos domenų panaudojimui. Uh, JAV yra duomenų bazė pavadinta TAIT IDE. Kaip suprantu, pastaruoju metu ten yra pakeitimų, ten yra renkami duomenys apie pusę milijono asmenų, kuriuos galbūt pagristai galima įtarti E, turint teroristinės info, informacijos. E, tie žmonės nėra niekuo oficialiai apkaltinti ar įtariami. Ir čia kalba eina apie JAV piliečius. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, JAV paprastai ne JAV piliečiams netaiko palankesnių uh, E, sąlygų negu savo e, piliečiams. Tai įsivaizduokit, jeigu tokia domenų, e, jeigu tokia domenų bazė yra skirta JAV piliečiams, tai tikrai būčiau nustebus, jeigu nebūtų tokios domenų bazės apie ne JAV piliečius. Tai reikėtų pasiteirauti prižiūrėtojų, ar SWIFT duomenys neatsidurs tokioje domenų bazėje. Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, kas jau pasakyta, bet noriu mm, pakalbėti apie keletą ataskaitoje išdėstytų minčių. Ten sakoma, kad nuo 2011 Europa nepatikė jokių naujų pasiūlymų, prašymų ir kad kuomet buvo prašytas, prašyta leidimas buvo suteiktas. Aš tai interpretuoju kaip kapitulaciją. Aiškiai turime sistemą, kuri nefunkcionuoja. Europa negali priimti sprendimų. Ji negali tikrinti, ar prašymas patiktas atitinka sutarties reikalavimus. Reikva reikalavimus ir taisyklės pagal ES teisę. Ir prašymas pateikti informaciją būna pateikiamas taip, kad visa informacija tiesiog prašoma visos informacijos. Taigi tai galima interpretuoti labai plačiai, nes neaišku, kurie konkrečiai duomenys yra perdodami. Aš darau prielaidą, kad visi duomenys yra vis dar perdodami. Negalima atmesti jokios tokios galimybės. Išdo departamentas yra pareiškęs, kad paviršutiniški duomenys gali būti naikinami dažniau nei kartą per metus. Ir manau, kad duomenys, kurie nėra, kurie yra nebereikalingi, turėtų būti trinami iš karto, o ne praėjus metams. Manau, kad šis susitarimas patvirtina tai, ką jau esame stebėję praeitįje. šis susidarimas net, net nešė jokių pozityvių pokyčių ir aš net Nežinau, ar galima daryti prielaidą, kad šis susitarimas atitinka duomenų apsaugos įstatymus. 2011-aisiais e, parlamentas priėmė rezoliuciją, po to buvo keletą kartų pažeisti ES teisės aktai. Europos, atsiprašau, Vokietijos konstitucinis teismas, taip pat kitų šalių konstituciniai teismai, Europos teisingumo teismas, Junktinės karalystės. Uh, E, kompetitingas teismas taip pat paskelbė tokią išvadą. Šis duomenų rinkimas netitinka ES teisės aktus. Ir taip pat matome at, iš ataskaitos Ir birželio mėnesį, kuomet susitarimas buvo patvirtintas, parlamento daugumos nuomonė buvo tokia, jog jeigu duomenų, ta duomenų išgavimo sistema bus sukurta, jog jeigu to nebus padaryta ES per penkeris metus, tai po penkerių metų tas susitarimas, tos sutarimo galiojimas turėtų būti atšauktas. Jis turėtų nusolidžiuoti po penkių metų. Manau, kad būtent tai ir turėtume padaryti. Inicijuoti procedūrą, kurios e, išdava būtų mano ką tik pristatytas rezultatas. Sutiksime galimybę atsakyti. Ačiū pirmininkė, aš esu čia ne tam, kad ginčiau tą terorizmo finansavimo siekimo programą, aš bandau apginti ataskaitą, kurią stengiamės paruošti kiek įmanoma objektyvių ir manau, kad mums tai pavyko. Ir mes buvome pasirengę, norėjome įtraukti visą išsame informaciją ir tikrai nieko nesistengėme nuslėpti. Ir nejuokauju, sakydamas, kad tris mėnesius labai e, didelė žmonių grupė daug dirbo ir jeigu pagal 13 straipsnį tai, tai ir yra peržiūra sutarties ir tai tuomet ateityje galima bus priimti sprendimą, kaip tą sutartį keisti ir mūsų išvada yra tokia. Įgyvendinimą galima vertinti tikrai labai teigiamai. Jeigu būtume pas, pasiūlę dar e, pozityvesnį vertinimą, jūs būtumėte mus kaltinę, kad mes kažką negerai darome. Yra trūkumų, bet bendrais bruožais sistema veikia gerai. Vienas a, aspektas, vienas trūkumas, kurį pastebėjome, yra tai, kaip trinami duomenys. Nėra numatyta priemonė duomenų trinti kasdien arba kas sekundę. Pagal sutartį e, duomenys turi būti ištrinti vėliausiai praėjus penkiems metams nuo jų gavimo to nebūtina daryti nuolatos, bet jeigu darote tai etapais, kartą per metus arba du kartus per metus, reikia sukurti sistemą, kuri užtikrintų, kad jokie duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei penkeris metus, kai tuo tarpu pagal dabartinę sistemą kasmet turėtų būti trinami penkerių metų ir senesni duomenys. Ir tai e, prieštarauja sutarties 6 straipsnio 304 punktui. Ir dėlgi džiaugiuosi tuo, kad peržiūroje mes e, tą pastebėjome, amerikiečiai po dviejų savaičių sureagavo ir pa, pažadėjo pakeisti e, procedūrą. Taigi tuo požiūriu ta peržiūra buvo tikrai naudinga ir veiksminga. Amžinasis ketvirtojo straipsnio klausimas, patikros mechanizmas. E, neteisinga yra taip manyti. Ir visos valstybės narės patik, pat, patikino, kad prašoma visų duomenų ir buvo ištaisyta klaida, kuri įsivėlė į pranešimą spaudai. Tai yra įdomus dalykas ir būtent todėl ataskaitoje mes rekomenduojame neskelbti visuomenį klaidinančios ir neteisingos informacijos. Ir tą privalote ir. E, taip ir privalote tai suprasti, tai tikriausiai paaiškintina tuo, kad nėra koordinavimo, kas prižiūri, peržiūri ką ir kada. E, Spalio ketvirtąją posėdžiavome ir nusprendžiame. Ir paskui buvo netrukus nuspręsta atlikti dar vieną inspekciją, visai mūsų neperspėjus. Beje, komisija nėra labai tuo patenkinta. E, keletą valandų Vašingtonė buvo svarstoma, kaip veikia Europolo mechanizmai ir, ir kokiu mastu turėtų dalyvauti atsakinga struktūra. Aš tikrai nebuvau labai patenkintas. Komisijos politika yra tokia, kad du to už tai atsakingos komandos nariai yra skiriami pagal 29 straipsnį. Mes nenorime uh, sudaryti įspūdžio, kad mes kažkaip tai atrinkinėjame mums parankius asmenis dirbti su šioje srityje. Mes ypač vengiame interesų konflikto, prieiga prie domenų, kaip ataskaitoje ir nurodyta, Vyko diskusijos, domenų apsaugos institucijos tarėsi, taip pat su, su, kalbėjosi su partneriais Junktinėse valstijose, bandant išvengti nesusipratimo apie tai, ko prašoma, ko norima. Kiek pamenu, prieš porą metų nacionalinių domenų apsaugos institucijų uh, institucijos turėjo parengti papildomus domenų apsaugos mechanizmus. Ir jeigu asmenys dirbantis tokiuose įstaigose e, turi, būti, par, turi gauti daugiau informacijos apie tą susitarimą, tai aš esu pasiruošęs tokį, tokius mokymus surenkti. europinis mechanizmas. Pirmininkė, mes laikome savo duotų, prisimtų įsipareigojimų. Ta sakė ponia Malstrom ir mano generalinis direktorius prieš keletą savaičių komitete. Jūsų komitete mes parengėme ataskaitą praeis vienerius metams nuo sutarties įsigaliojimo. Sutartyje yra nuostata. Ir aš pasakysiu vokišką savo kalbėtojas, nes aš turiu vokišką tekstą. Ten kalbama apie atitinkamos ES sistemos sukūrimą ir mes dabar atlikame poveikio vertinimą, kuris turėtų baigtis e, kitais metais ir turime tris metus, per kuriuos galime pareikšti siūlymą ir žiūrėsite ten savo mintis ir pasiūlymus. Toliau priežiūros mechanizmas. Nežinau, kur čia parašyta, kad mes turime dirbti remdamėsi gerą valią ar, ar kažkaip tai remtis intuicija. Mes dirbame remdamėsi faktais. Ir sakyčiau, kad tas priežiūros mechanizmas dabar sėkmingai, tinkamai funkcionuoja. Pirmininkai, aš matau, atsakiau beveik visus klausimus. E, ačiū už tai, kad atsintėte neseniai pas, šio neseniai pasirodžiusio straipsnio kopiją. Pirmininkė, aš jau beveik priprantu prie situacijos, kuomet atinu čia pasirengęs kalbėti apie vienus dalykus, E, kitais ir, ir gaun, sulaukiu klausimų apie visai kitokius dalykus. Taigi šiuo atveju komentuoju straipsnį Wall Street Journal mm, dienraštyje. Taigi šiandien kalbame apie terorizmo finansavimo sėkimo programą. E, Išdo departamento įgyvendinama terorizmo finansavimo sėkimo programa yra e, paranki saugumo užtikrinimo priemonė. Sustarimas galioja nuo 2010 ir ši e, sistema ši, e, galioja, funkcionuoja savarankiškai. Ji yra nesusijusi su jokiomis kitomis sistemomis. Tyrimai kratos, tyrimai atliekami pagal pasiremiant šią programą, gali būti atliekami tik e, prižiūrint, užtikrinant priežiūros mechanizmą, prižiūrint paskitai priežiūros struktūrai. Ne, aš pa pabandysiu paprastai suformuluoti, kas norėta pasakyti. Ši savarankiškai veikianti sistema yra visiškai nesusijusi su kitomis sistemomis ir manau, kad Čia komentuoju straipsnį. Ir noriu padėkoti Jums už šią sutiktą informaciją. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Mes tikrai skiriame daug laiko šiam klausimui. E, tikimės, kad e, taip spės, ir taip spėsime viską aptarti, nes vieno klausimo neaptarinėsime. Aš trumpai, pirmininkė, tikriausiai neteisingai supratau, tikiuosi, kad neteisingai supratau, ponas Prybė sakė, kad kad visi, duomen, visi, kurie, du, visi perduoti duomenys, arba beveik visi duomenys yra neteisingi. Jūs patvirtinate? Įdomu. O tada sakėte, kad būtent todėl jūs nusprendėte neatskleisti JSB ataskaitos, nes nenorite neteisingai informuoti visuomenės, dezinformuoti. Uh, Europolas mums pasakė, kad amerikiečiai pareikalavo ne, neviešinti ataskaitos. Žinoma, šita priežastis yra pa, tiek pat bloga kaip ir kita. Bet panašu, kad Europos komisija ir Europos e, bedroji aukštesnioji taryba nesutarė, bet tai čia yra labai rimtas klausimas, aš norėčiau išgirsti paaiškinimą, galbūt ne dabar, bet uh, pateikite tada raštišką paaiškinimą, pirmininkas, ponas Prybė, ar galėtumėte atsakyti? Atsakymas pirmą klausimą yra taip. Dalis informacijos, kuri buvo išpublikuota, išplatinta apie antrąją peržiūrą, buvo paprasčiausia neteisinga. Ir mes apie tai pranešėme. Aš neprisimenu, bet gal dėl senatvės. E, neprisimenu, kad būčiau kažką komentavęs apie to bendro, bendrosios aukščiosios tarybos mhm. peržiūros ataskaitą, bet antrasis Europolo, antroji Europolo ataskaita jau darosi kaip ir pasenusi, nes dabar yra yra trečioji paruošta, bet ten buvo įtraukta tam tikrų duomenų, kurių e, JAV prašė neviešinti ir būtent todėl Europolas tai pareiškė ir taip pasielgė. Man atrodo paprasta, dar kartą pasakysiu. Europolas taip e, elgėsi pagal susitarimą. JAV paprašius, atitinkamai jie elgėsi su jų prašymais ir tikisi, kad JAV atitinkamai elgėsi su jų, su Europolo prašymais. Nuo pat pradžių amerikiečiai sakė, kad pavesdami Europolui šitą darbą, norės, kad būtų tarybos prižiūrima ir domenų apsaugos institucijų prižiūrima šitas darbas. Šitas, šita tema tikrai buvo labai svarbi šiais metais vykdant peržiūrą ir manau, kad e, tikrai gaila, kad peržiūros e, komandoje Europos Sąjungos pusėje dalyvauja e, asmenys, kurie yra ypatingai suinteresuoti tą peržiūrą, tai kaip jie tada gali išvengti interesų konflikto, e, kaip jie gali apginti tai, ką jie veikia kito, kitos darbo grupės sudėtyje. Na, toksai mano pirmas e, įspūdis, nesu ekspertas, tiesiog bandau paaiškinti tai, kas gali sukelti potencialų interesų konfliktą. Pirmininkas, Kągi tiek šiam kartui, dėkojame, kad atvykote ir aptarėte šį tokį opų dokumentą, kaip ir su ponė Reding tarėme. Dabar palinkėsime jums e, linksmų kalėdų atostogų. Ačiū. Now, move on as the point regarding. Taigi, keliaukime toliau. Pono Demeros e, klausimo, Dijas Demera klausimas buvo atidėtas, todėl name prie 18 darbo tvarkės klausimo, tai yra komisijos ataskaitos Europos parlamentui ir tarybai antroji pusmetinė Schengeno erdvės veikimo ataskaita. ataskaita nuo 2012 gegužės 1 iki 2012 spalio 31. Komisija du kartus per metus paruošė šią, šią ataskaitą. Ir dabar turime puikią progą pasidalinti nuomonėmis. Išgirsime ponos, ponios Belindo Paik trumpą pristatymą Komisijos vardu, ponia Paik, žodis Jums. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi būdama čia ir galima pristatyti antrąją ataskaitą. Prieš vasaros atostogas pristačiau pirmąją ataskaitą, kaip žinote, komisija mano. At labai svarbu, jog parlamentas ir taryba turėtų progą reguliariai e, peržiūrėti Šengeno erdvės funkcionavimą ir sužinoti, kas įvyko per šešis, šešis mėnesius. Ir taip pat aptarti politinę pusę Šengeno erdvės finansavimo funkcionavimo. TVR taryboje e, gruodžio 6 buvo apie tai kalbama, aš bandysiu trumpai aptarti pagrindinius dalykus dėl išorinės sienos, vidinės sienos, e, plėtra ir vizos šitos pagrindinės temos. Pirmiausia, išorinės sienos. E, spaudimas prie šornių sienų ir toliau yra aukštas, ypač ypatingai karštose taškuose, Graikijos Turkijos siena, Bet čia galime džiugiai paminėti, kad graikai ypatingai sustiprino pajėgas ir prie šios sienos sumažėjo nelegalių sienos kirtimų. Žinoma, Sirijoje padėtis ir toliau išlieka labai e, prasta. Komisija ruošia regioninę apsaugos programą dėl humanitarnės pagalbos e, kaiminėse šalyse Ir migrantai neturėtų tapti reguliariais migrantais. Taip pat Egėjo jūroje ir Viduržėmio jūroje labai daug irgi yra migrantų, todėl mes labai džiaugiamės dėrybomis. E, Teisingumo teismas e, sustabdė Frontexo sienų operacijų e, tinkamą taisyklių taikymo dokumentą. Mums būtinos atitinkamos taisyklės, kad būtų įgyvendinama šita sienų priežiūra. Todėl kol kas galio šios taisyklės, kol bus priiman, priimtas naujas dokumentas ir komisija e, žada pasiūlyti naują dokumentą iki 13 metų vidurio. E, vidaus sienos e, mes gauname pasi... nusiskundimų iš piliečių dėl e, patikrų tarp vidinių sienų ir mes tikriname visus atvejus ir reikia ir toliau kovoti su visomis kliūtimis, kurios trukdo laisvą judėjimą per vidaus sienas. Kaip žinote, valstybės narės tam tikromis aplinkybėmis gali laikinai vėl įvesti e, vidinių sienų kontrolę. Kaip aiškiname e, pranešime, dvi valstybės narės per tuos šešis mėnesius atli... E, pasinaudojo tokią teisę. Tai buvo Lenkija ir Ispanija. Uh, E, per tą laikotarpį dar gavome ir e, pranešimą iš Norvegijos, kad prie sienų bus laikinai atstatytas e, patikra dėl Nobelio premijų teikimo. Dėl Šengeno plėtros mes ataskaitoje aiškiname svarbės priemonės, kurių buvo imtasi siekiant paskatinti plėtrą ir kaip komisaras kalbėjo per TVR taryba, komisaro nuomonė, Bulgarija ir Rumunija pilnai vykdo visus reikalavimus ir šiandien teisyną. Ir mes tikimės, kad kuo anksčiau bus priimtas sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos priimimo į šiandieno erdvę. Ir paskutinis klausimas, tai būtent vizų, vizų politika. Vizų informacinė sistema jau veikia dviejose naujose regionuose ir sistema toliau veikia puikiai. Tikiuosi, kad jums šitą ataskaitą bus naudinga ir įdomi. Mes lauksime jūsų komentarų ir dėl šio e, atsaky, e, pranešimo ir dėl kitų pranešimų, kas, kas pusę metų mes ir toliau rengsime tokias ataskaitas. Ačiū pirmininkas, ačiū ponia Paik, įkalbėjusi kom, kalbėjo komisijos vardu, dėkojame Jums už darbą. Žinome, kad tikrai dabar nėra pats tinkamiausias laikas kalbėti šią temą, dėl to, kad ir laikas vėlus, ir, ir kalėdus artėja, bet vis tiek leisime nariams užduoti klausimus. Papa Nikolau. Norėčiau padėkoti komisijai už antrą e, ataskaitą skirtą šiandien erdvėjai. Susipažinau su ją ir pastebėjau, kad ataskaita pradedama nuo to, kas vyksta prie išorės sienų. Ir e, daugiausia tai būtų Graikijos-Turkijos siena, e, kas patobulinta, kokie poslinkiai. Pirmoje ataskaitoje buvo daug kritinių pastabų išsakytų dėl situacijos šiame regione, dėl Graikijos pastangų. O dabar atvirkščiai e, paminėta, jog yra teigiamų poslinkiu. 1800 policininkų dirbo prie sienų, tad e, darbas labai patobulėjo, rezultatai geresni, sumažėjo um, <clears throat> nelegalių migrantų srautai. Tai ar komisija mano, jog tokia situacija nusistovės artimiausiai ateityje? nes e, aš žinau, jog ataskaitą kalbama apie naują infrastruktūrą, techninę paramą Frontexui, kad a, e, e, valstybės narės turėtų keistis gerąją praktiką. Na, kol kas yra tokie teigiami rezultatai. Ar manote, kad, kad artimiausioje ateityje yra a, galimybė imtis tolesnių a, veiksmų? Ar šitie nauji poslinkiai nedings kai ateis metas kitai ataskaitai. Labai trumpai, kalbėdami apie kitą darbo tvarkės klausimą, sakėme, kad yra mechanizmas skirtas šalim kandidatėm, tai vadinamieji Kopenhagos kriterijai, tačiau ko e, iš esmės nedarome, tai nevertiname valstybių narių. Ir manau, kad kalbant apie Šengeno erdvę, ne, e, nereikėtų e, vertinti tik tai to, kas vyksta prie išorės sienų, reikėtų vertinti ir tai, kas vyksta prie vidaus sienų, nes pastaruosius porą metų nekartą girdėjome, jog kila problemų prie vidaus sienų, net komisija tai sakė, tad turime tai stebėti. neturėtume apie tai pamiršti, kadangi viešuosiuose diskusijose nuolat girdime e, minint išorės sienas, e, vidaus sienos niekad neminimos, tad nepamirškime to. Ar norėtumėt e, ką nors pridurti išklausiusių mūsų narių? Taip žinoma, na, džiugu matyti, jog padėtis pastaraisiais mėnesiais gerėjo prie uh, Turkijos Graikijos uh, sausumos sienos. Na, e, turbūt e, ir nestebina, jog e, kitur nukreipti buvo migracijos srautai. Dėl to, kad dirba ir prekiautojai žmonėmis ir jiem talkinantis, e, srautai buvo nukreipti į jūros sienas ir matom, kokia e, tragedija ištiko Lesbo salą. Todėl svarbu, kad e, Frontexas e, stiprintų Poseidono jūro operaciją, tačiau tikimės, kad ta pažanga, kuri padaryta bus e, tvari, tai žinau, žinoma laikinas pasieniečių dislokavimas, sienos apsauga turi būti stiprinama tvariau ir komisija toliau dirba su Graikijos valdžia, kad būtų parengta integruota sienos e, valdymo e, politiką, kad būtų galima stiprinti sienų apsaugą ir aišku, mes dirbsime toliau, siekdami, kad e, jie pasinaudotų lėšomis, kurios yra išorės sienų fonde. Ir Tikimės, kad bendro, bendro finansavimo e, dalis bus padidinta pritarus tarybai ir Europos parlamentui. Ir tikimės, kad kitoje ataskaitoje galėsime konstatuoti, kad teigiami poslinkiai yra tvarus, nes iš tikrųjų pažanga yra, tačiau negalime to laikyti savaime suprantamų dalykų. Negalima sakyti, jog negalimas yra ir regresas. Turime viską stebėti ir aišku, labai čia. Uh, svarb, svarbi e, Frontexo mm, e, rolė ir tai kaip valstybės narės prisideda prie Frontexo operacijų prie sausumos ir jūros sienų. Ir e, žinoma, labai svarbus bus šiandieno mechanizmo vertinimo elementas. Žinau, kad trišalės dėrybos tęsiasi tarp parlamento ir tarybos ir labai svarbu yra parodyti, kad mes už, užtik, kad mes užtikriname, kad ne, nebūtų kontrolės trūkumo prie vidaus sienų. Ar dar nariai e, norėtų kalbėti, reaguoti į tai, ką sakė ponė Paik? E, na, regės ne, tai ačiū poniai e, Paik, kad jie perdavė geros valios žinia nariams. Ačiū komiteto nariams, sekretariatui Ir ypač e, ačiū vertėjams, sako pirmininkas, kurie taip puikiai e, tarnauja e, šiam daugiakalbiui parlamentui. Norėčiau palinkėti sėkmės ateinančiais metais ir tikiuosi, kad šios nesibaigiančios krizės tunelio gale išeisime e, šviesą, labai jau daug nuo jos kentėjome ir ES jau, jau gan ilgai patiria labai nemažą spaudimą, tad visiems sėkmės, Libio komitetas tęs savo e, darbą sausio 10-9 ryto, o iki tol linksmų kalėdų ir gerų naujųjų.